Uh, Gerbiami kolegos, norėčiau pradėti posėdį, nes jau 15 po 9. Visiems sakau labas rytas, siūlau patvirtinti darbo tarpę. Tai yra pirmas punktas ir norėčiau pasiūlyti vieną pakeitimą. Iškart po balsavimo jau bus susirinkę daug kolegų. E, reikėt, norėčiau pasiūlyti vieną papildomą punktą dėl pasiūlymo dėl tarybos sprendimo, kuris numato galimybę Prancūzijai mm, e, taikyti sumažintą netiesioginį mokestį Guadalupėje, Martinik, Renjonione pagamintai produkcijai. Tai būtų papildomas punktas po balsavimo. Taip pat norėčiau informuoti Jūs, kad kaip visada. Um, Mūsų posėdis transliuojamas, o laikas nurodytas yra tik tai toks indik, indikatyvus. Jeigu niekas nenorite nieko dar pasakyti daugiau, tai pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. E, Lapčio 7 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas. Protokolas yra paskelbtas, išplatintas ir kaip visada bus laikoma, kad jis patvirtintas e, posėdžio pabaigoje, jeigu niekas neišreikš prieštaravimų. Dabar trečias punktas - pirmininkės pranešimai. Neturiu kol kas jokių pranešimų. Koordinatorių sprendimai, kurie bus priimti šiandieną, bus paskelbti kitą kartą, kai susitiksime po naujų metų. O dabar pereikime prie ketvirtojo punkto. Junuso Maržy yra su mumis, jis yra pranešėjas ir norėčiau jam e, suteikti žodį e, ir jis pristatys savo pranešimą apie atokų regionų potencialą. Si. Pone pirmininkė, labai ačiū. Mūsų nedaug šį rytą, tačiau vis tik tais manau, kad e, diskusijos bus labai turiningos dėl, apie atokiausius regionus. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti delegaciją iš regionų tarybos, iš Gvadelupos, e, kurie atvyko su mumis kartu į posėdį. Mūsų <coughs> komitetas reguliariai domisi klausimais, kurie e, yra susijęs su atokiausiais, atokiausiais regionais, ypatingai su 349 straipsniu ir regi komiteto kompetencijomis. Tačiau dažniausiai atokiausi regionai mūsų yra traktuojami pagal 349 straipsnį ir pagal tai, kaip galima taikyti išimtis ir kaip atsižvelgti į kiekvieno iš tų regionų ypatybės. Aš manau, kad toks požiūris yra būtinas, kadangi jūs visi žinote, kad mūsų labiausiai nutolę regionai e, labai vėluoja vystytis ir kad reikia padaryti viską, kad tie regionai pasiektų atitinkamą konvergencijos lygį. Tačiau aš manau, kad šiandieną reikėtų pradėti naują fazę, e, vystant santykius tarp Europos, ir, e, tarp Europos Sąjungos ir atokiausių regionų. Jei pasižiūrėsime, kas, kuo galima apibūdinti santykius tarp ES ir atikiausių regionų, tai pamatysime, kad e, kažkokiu būdu regioninėje politikoje ir žemės ūkio politikoje stebimas tam tikras uždarumas. Tačiau aš manau, kad šiandieną reikia labai atverti, atsiverti mums visiems, ieškant naujų tikslų, kurie leistų atokiausiems regionams geriau integruotis į vidaus rinką ir kurie leistų atokiausiems regionams atremti naujus iššūkius, kurie tenka, e, kurie tenka jiems e, dėl komisijos e, ir regionų bendradarbiavimų siūlint įvairią strategiją, taip pat iniciatyvinius pranešimus, kuriuos teikia parlamentas. Čia turiu galvoje visų pirma, nu, nu, čia tečerą pranešimą. Mūsų ambicijos ir to pranešimo tikslas yra pragmatiškas požiūris, kad, region, e, kad ES politika leistų regio, atokiausiems regionams pasiekti jų naujus tikslus. Tai toks būtų pirmas punktas. Antra, Dažnai susidaro toks jausmas, kad e, santykiai, kurie sieja ES su atokiausiais regionais, e, grįsti solidarumo politika. Tačiau aš, aš manau, kad tai yra tik iš dalies tiesa. Tačiau mes neturime pamiršti, kad e, atokiausi regionai yra taip pat ES E, tikslų siekimo, e, siekimo baras, kuriuos nusistatė pati ES. Ir tie atokiausi regionai yra naudingi visai ES. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. Sakykime, bioįvairovės pavyzdys. Neįmanoma ES pasiekti tokių tikslų neturint atokiausių e, regionų ir užjūrio teritorijų. Klimato kaita. Visi puikiai žinote, kad atokiausi regionai ir užjūrio teritorijos e, gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį ES dalyvaujant e, šio tikslo siekime. Labai svarbu išsaugoti koralinius rifus ir čia e, ultraperiferinių atokiausių regionų pozicija, e, taip pat padėtis taip pat labai vaidina didelį vaidmenį. Jūrų politika, jau sakiau ir dar kartą šiandieną kartoju, tiek atokiausi regionai, tiek e, užjūrio teritorijos ES suteikia pirmaplanę jūrinę dimensiją ir rytoj atokiausi regionai dar labiau galės pasinaudoti augimo galimybėmis šioje srityje. Pavyzdžių daug. Todėl mes turime išeiti iš e, už tokio požiūrio ribų, e, kur, tokio bar, bargingo, sakykime, kabutėse tokio po, po, požiūrio. E, kad e, tik solidarumo politika ir daugiau nieko. Jokių būdų. Tai yra solidarumo politika, tačiau daug daugiau negu ji ir tai yra labai apsimokantis dalykas ES, tai yra be galo svarbu ir labai svarbu tą pabrėžti. Juo labiau, kad krizės metu mes pastebime, jog ES labai susitelkusi tiesiog tie, vien tik tais ties savo vidinėmis sienomis. Ir, dėl, ir, labai, ir būtina tiesiog, kad ES vystytų savo pasaulinės ambicijas, kad turėtų e, pasaulinę viziją, e, kad apriektų viską, taip pat ir tuos regionus, kurie nutolė labiausiai. Būtent tai mes e, konstatavome savo pranešime. Mes e, pabandėme nustatyti, kasgi trukdo ES atokiausiems regionams pasinaudoti pilnai visomis galimybėmis, kurias teikia priklausomybė ES, kad e, iš visų politikų būtų galima išspausti kaip galima e, daugiau. Ir jeigu pažiūrėsime iš arčiau, tai pamatysime, kad visa ES politika e, nebuvo sukurta taip, kad tie tikslai būtų pasiekti. Tai pavyzdžiui galima pasakyti apie tokią sritį kaip aplinkosauga ar apie tokių, e, kur e, netaikomi kai kurie reglamentai. Jie netaikomi kai kuriuose ultraperiferiniuose regionuose. Lygiai tas pats pasakytina apie programą 2020, e, kur yra numatyta geresnė sinergija ir geresnis mm, atsižvelgimas į tikslus, kurių siekia tokiausi regionai. Mes e, pabandėme parodyti visas rytis, kur galima būtų pasiūlyti ad hoc programas, kad e, atokiausių regionų galimybės, visos e, galimybės būtų kaip galima geriau išnaudotos. Tai yra gana naujas požiūris, jis yra pagrystas geresniu atokiausių regionų potencialo išnaudojimu. Būtent tai mes šiandieną jums ir siūlome ir tikiuosi, kad e, jūs visi kolegos pritarsite. Jei liks laiko, aš norėčiau išryškinti kai kuriuos momentus ir parodyti, koks didžiulis yra atotrukis tarp tų tikslų, kuriuos skelbia Europos komisija ir kuriems mes pritarėm. Ir realybės, e, su kuria susidarė politika ir e, reglamentai, ypatingai kalbant apie jų gyvenimą. Jūs žinote, kad e, atokiausių regionų įterpimas į regioninė politika yra labai svarbus dalykas ir visa tai buvo paskelbta ne viename ES komitete, tačiau vis dėlto tenka konstatuoti, kad Europos užsienio politikoje nuo pat pradžių į e, tokiausių regionų įtraukimą atsižvelgta nebuvo. Mes matome, kad yra e, ekonominės partnerystės susitarimai ir čia e, tokiausiems regionams kaip tik yra labai sunku, kad būtų atspindėti jų prioritetai. Komercinė, prekybos politika, įvairios dėrybos, kurias veda Europos Sąjunga, e, komisaras de Gucht ir trečios valstybės. Šioje srityje mes taip pat matome, kad labai retai atokiausių regionų e, interesai yra atspindimi. Aš manau, kad mūsų šiems regionams e, tai yra didžiulis nuostolis ir kad reikėtų kažkaip kitaip dirbti. Todėl mes ir teikiame tuos pasiūlymus, kad mūsų šių regionų interesai būtų kaip galima geriau atstovaujami šiame lygmenyje. Žemės ūkio politika. Šioje srityje turime tam tikrą specifinę programą, kuri vadinasi posei programa, programa Tačiau tuo pačiu teikiame ir pasiūlymus, kad mūsų žemės ūkio e, gamintojai kaip galima geriau pasinaudotų kitais fondais, kurie galėtų duoti žymiai daugiau mūsų produkcijos e, valorizavimui, čia turiu galvoje kreditus e, mokslo tyriamajam darbui. Na ir kalbant apie mokslo tyrimą į darbą, tai čia iš tiesų yra labai plati dirba veiklai. Tai buvo konstatuota ir kol kas e, visi pritarė tai minčiai. Dažnai regionams būna gana sunku e, tose programuose dalyvauti, Tad ir šioje srityje, būtent mokslo tyrimų srityje, siekiame, kad būtų kuriamos programos ad hoc skirtos atokiausių regionų specifiniams tikslams ir interesams tenkinti. Tikslams siekti interesams tenkinti. Visi atokiausi regionai, išskyrus vieną, yra E, yra seisminėje zonoje ir mūsų visi regionai sukaupė atitinkamą patirtį. Ta patirtis gali būti panaudota mūsų e, regionuose, e, tyriant įvairias seismologinės problemas, ir, bet ne tik tai čia, tuo pačiu ir Europos Sąjungoje, kadangi tie patys dėsniai veikia visur. Manau, kad jūs supratote šio pranešimo esmę. Jo esmė yra ta, kad reikia toliau tęsti solidarumo politikos įgyvendinimą, prisivyjimo politikos įgyvendinimą, o tuo pačiu reikia atokiausius regionus renkti, susidurti su naujais iššūkiais ir pademonstruoti, kad investicijos į šiuos regionus pasitarnaus ne tik tais jiems, bet visai Europos Sąjungai. O viso to galime pasiekti tik tais tuo atveju, jeigu mes suteiksime deramą vietą 349 straipsniui, o tą straipsnį pripažindami pripažinsime visą politiką, kurią e, vykdo ES e, komisija. Yra tam tikra kultūra to 349 e, straipsnio regionin, regionų direkt, direktorate, agri direktorate. Tačiau reikia padaryti taip, kad tas straipsnis būtų pripažįstamas ir į jį atsižvelgiama kituose direktoratuose, e, kad visose ES politikose būtų tuo straipsniu vadovaujama. Sit. ne tam, kad mes darytume nuolatinės išimtis ES politikoje, o tam, kad e, atokiausi regionai galėtų atitinkamai siekti ES tikslų 2020 perspektyvoje. Horizonte 2020. Manau, kolegos, kad jūs pateiksite pakeitimų šiam pranešimui. Labai daug tikiuosi iš šios, šio rytmečio diskusijų. Tikiuosi, kad e, pirmieji pasiūlymai, kuriuos pateikė komisija, kaip tik tais mūsų diskusijų bus labai patvirtinti. Pirmininkė. Labai ačiū. E, dabar pakviesiu šešėlinius panšys, ponas Tekšė yra papavardu. Labai ačiū. Norėčiau pasveikinti kolegą atlikusi puikų darbą. Manau, kad tai yra geras bendradarbiavimo pavyzdys. Manau, jog e, kolegos parlamente visi gali e, pakalbėti šiuo klausimu. Manau, kad šis parlament, ši parlamento kadencija daug dėmesio skiria tokiausiams regionams ir mūsų komitetas e, nepamiršo šio klausimo. Aš manau, kad tai e, bus mūsų palikimas po mūsų ateisinčiams e, parlamentarams. Mes praplėtėme e, teisyną skirtą tokiausiams regionams ir Taip pat mintis yra užtikrinti sinergijas tarp struktūrinių ir kitų ES fondų. E, ponas Omeržy pateikė keletą pasiūlymų savo e, pranešime, kurie yra aktualūs ir įdomus. Manau, kad Tik nuo savęs pridėsiu keletą dalykų. Jie bus skirti tam, kad mes e, akcentuotume tai, ką visuomet akcentuojame e, šiame komitete įvairiuose mūsų tvirtinamuose dokumentuose. Pavyzdžiui, e, Europos komisijos svarbės pranešimas taip pat e, atspindi daug aktualių dalykų. Aš kaip šešėlinis pranešėjas pateiksiu pakeitimų, papildančių e, dokumentą. Mano pakeitimuose bus kalbama apie makro regionų vaidmenį, apie priemonės, kurios galėtų užtikrinti sinergijas Taip pat e, raginamos pusvaldžios institucijos mano pakintimuose pritaikyti kelių fondų, e, finansavimą iš kelių fondų požiūrį, taip pat e, dėl valstybės pagalbos, ypač kiek tai susijęs su visuotinės svarbos paslaugomis, komunikacijų technologijomis, transportu ir energetika. Taip pat akcentuosiu tai, kaip e, svarbu išplėtoti transportą atokiausiuose regionuose. Tikriausiai pris, mūsų komitetas prisimins, kaip e, mes keletą kartų kalbėjome apie e, konkrečių programų, kaip posei būtinybę, pirmiausia, energetikos sektorė. Taip pat kalbėsiu apie Erasmus Mundus programą. Ir taip pat Europos socialinio fondo lėšų panaudojimą. Kalbėsiu ir apie tai, kaip svarbu uh, užtikrinti dialogą su Europos investicijų banku, kad būtų galima uh, užsitikrinti geresnį finansavimą. Ir kalbėsiu apie jaunimo užimtumo programą, poreikį investuoti į įgūdžių plėtotę ir atsižvelgdamas į tai, ką pasakė pranešėjas, e, kalbėsiu apie posėjų kultūros e, programų svarbą. E, žuvininkystė labai svarbi ekonominė veikla, dėl to ji yra šių regionų vystimosi pagrindas dėl posei e, žvejybos programos ji nebeegzistuoja, nes viskas yra įtraukta į žuvininkystės e, reglamentą, taigi mes turime galvoti apie tai ir apie žemės ūkį. Mes Turime taip pat galvoti, kaip aktualias priemonės e, taikyti, kad tie regionai nesijaustų pamiršti. Norėčiau padėkoti baigdamas pranešėjai už jo pranešimą kokybiškai parengtą. E, mes turime turėti priemonės tokiems regionams ir baigdamas pasakysiu, kad tikrai labai mielai dirbsiu su kolegomis dėl šio klausimo. Ir norėčiau dar pasidžiaugti tuo, kad prašinime kalbama apie tai, kad e, tie regionai atokus jaučiasi e, nutolę nuo ES, bet šiaip e, tai yra viena iš stipriųjų pusių ES. Mes turime suvokti to sakinio prasme. E, nes jeigu nesuprasime, tai užuot žiūrėję į dangų, žiūrėsime į savo o, tarsi rankas. Ponas Alveš dabar socialistų vardu. Labai ačiū, gerbiam pirmininkė. Pranešėjas e, maži ir kolega, ką tik kalbėjęs, minėjo, kokie svarbiausi iššūkiai e, kyla atokiausiams regionams. Ypač daug problemų kyla dėl jų įtraukimo į bendrą rinką. Pavyzdžiui, prisiminkime, kaip e, sunku Ispanijos, Portugalijos saloms, Atlanto vandeninė e, įsijungti į tą rinką ir vis tik tai Prancūzijos e, regionų problemos galbūt šiek tiek yra kitokios. Aš taip pat, kaip šešienis panešėjas, teiksiu pakeitimų, kurie E, turėtų pagerinti pranešimą. Kalbame apie tai, kaip reikia optimizuoti nu, tokių, e, atokiausių regionų potencialą, kaip užtikrinti sinergijas e, tarp įvairių ES programų. Sakoma, kad tokiausi regionai yra kozeris ES, kuriuo ji turi pasinaudoti globalizacijos kontekste. Globalizacija yra vienas iš mūsų didžiausių iššūkių, nepamirškime mokslo, bioenergetinių išteklių, biovairovės dalykų, oro erdvės. E, prie visų šitų dalykų gali prisidėti tokiausi regionai. Jeigu e, jie yeah Tie regionai, e, būdami skirtingose geografinėse teritorijose, regionuose pasaulyje, gali būti labai naudingi ir visiems europiečiams turi būti aktualu jų plėtoti. Galvokime apie žemės ūkio, e, žvejybos, anglodos politiką. Jos yra esminės svarbos tiems regionams, tačiau yra ir kitų sričių tose srityse sąjunga gali e, parengti priemonės, kurios galėtų būti taikomas kartu su e, kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, e, Horizontas 2020, Euro, Erasmus, trans, Europinė transporto tinklai, telekomunikacijos. Visose tose sityse galima pasinaudoti galimybėmis. Ir regionai, turėdami tam tikrų specifinių savybių, gali būti naudingi. Jų gyventojams tuo pačiu reikėtų numanyti tokias pat galimybės kaip ir žmonėms gyvenantiems kontinentinėje Europoje. Kaip sakiau, reikia užtikrinti sinergiją su struktūriniais fondais, kad būtų galima viską aiškiai valdyti. Ne, aišku, ne visos politikos priemonės vienodai bus taikomos regionams. Mes turime užsitikrinti poziciją, e, kuri būtų primtina visiems, kad būtų galima įveikti problemas tų regionų ir kad tai būtų naudinga visai Europos Sąjungai. Norėčiau pasiūlyti pakoreguoti terminą pakeitimams. Galbūt turėtume pirmą savaitę numatyti terminą sausio, o ne septintą dieną, kai grįšime po atostogų. Bus sunku iki to laiko pateikti Žanžako visi yra žaliųjų. Šešiems penšies turbūt niekas jo vardu nenoriu pasakyti. Dabar diskusijos su kitais nariais. Pirmasis Janilsen. Labai ačiū, kalbėsiu švediškai, kadangi yra tokia galimybė. Šis pranešimas buvo labai gražiai parašytas ir jis patenka ant mūsų stalo tikrai labai laiku. Manau, kad e, tokias diskusijas reikėtų vystyti apie visus regionus, kaip mes e, teisingai panaudosime tuos fondus regioninius, kaip mes juos eksploatuosime. Švedijoje lygiai tas pats, legionas netoks pats, tačiau mums reikalinga koordinavimo strategija, kaip tie fondai ir visos galimybės galėtų koordinuotis. Kalbant apie tuos regionus, norėčiau pasakyti, kad e, tai yra padaryta dalis darbo. Norėčiau paminėti, ką sakė ponia Jubler. O jis sakė, kad kitoje kadencijoje reikės jokių būdų nepamiršti, kad tai, ką mes atlikome, jau yra koordinuota e, ir kad reikės viską sujungti atitinkamą tinklą. E, o Europos komisijai reikės duoti atitinkamus impulsus, kad ji norėtų koordinuotis. Tiek man, tiek pranešėjui yra tam tikrų sunkumų. Man didžiausi kylantys sunkumai yra nacionalinės institucijos. Regionai bando E, greuti sienas tarp įvairių programų, tačiau nacionalinės institucijos tas sienas tarp programų stato ir labai sunku jas įveikti ar sugriauti. Būtent su tokia problema susiduriu Švedijoje ir man kyla štai koks klausimas. Ar nebūtų gerai, jeigu šiame pranešime sukritikuotumėm nacionalinės institucijas, nejaugi visi jomis tokie ir patenkinti? Dėkoju uždėmesi. Ačiū, Katrin Berder. Um, yeah, I... Ačiū. Aš pati nesu šešėlinė pranešėja, tačiau esu susipažinusi su šiuo pranešimu Ir turiu pasakyti, kad jis turi nemažai įdomių aspektų, ypač kai kalbama apie išorės politiką, kurią vykdo Europos Sąjunga. Aš taip pat dalyvauju ACP jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje ir tai yra uh, ta vieta, uh, kurioje susitinka ACP uh, e, šalių atstovai Ir kalbant apie atokiausius ES regionus bei jiems teikiamą paramą, ji tikrai nėra pakankama. Kitas svarbus aspektas yra ES išorės sienos. Ir Aš pati buvau nuvykusi į Surinamą praeisiais metais ir e, išklausiau ten gyvenančių žmonių problemas. Taip pat e, ten kilo nemažai problemų susijusių su sienos apsauga. Ir e, reikia pasakyti, kad ten yra nemažai problemų. Tad e, tikrai Kalbant apie šį pranešimą, pateiksiu keletą pasiūlymų dėl pakeitimų iš esmės. Pranešimas tikrai geras. Ir kalbant apie mūsų komiteto veiklą, reikia pripažinti, kad mums trūksta patirties ir kompetencijų susijusių su priekyba, su gyventojų migracija ir panašiai. Tačiau galbūt Galėtume pabandyti įvertinti padėtį, įvertinti atokiausių regionų problemas ir tai, kaip jas būtų galima spręsti šiame komitete. Pirmininkė, ačiū labai. Ar dar kažkas prašo žodžio? Jeigu ne, paprašysiu Junus Amarčiai atsakyti į užduotus klausimus. Aš norėčiau iš karto pradėti nuo to, ką sakė paskutinis pasisakantis kolega. Uh, Iš tiesų, tai, kas yra susijęs su atokiausiais regionais, yra susijęs su visa ES, su visa jos regioninė politika, ne tik regioninė. Beje, visą tai mes matome iš visų klausimų susijusių su atokiausių regionų strategija. Viso, visi Europos parlamento komitetai, visi komisijos e, direktoratai šiandieną turi labiau mobilizuotis negu iki šiol ir tuos iššūkius spręsti. Dėkoju visiems pasisakiusiems už pastabas. Dabar norėčiau kiekvieną pasiūlymą ir kiekvieną klausimą e, panagrinėti atskirai. Nono kalbėjo apie Apie programos e, posei e, žvejybą, e, išnykimą, taip pat apie žemės ūkį, manau, kad šiame pranešime to aspekto reikia nepamiršti. Beje, tą minėjau jau savo pasisakymo pradžioje. Mums vis dar svarbiausias dalykas yra, kad būtų laikomasi 349 sutarties straipsnio. Tai Bendra žuvininkystės e, politika yra e, turėjo instrumentą, posėjai žuvininkystė, šiandieną visą tai įtraukta į FEAN. Mes diskutuojame ne apie uh, priemonių turinį, o apie politinį signalą, kuris buvo pasiūstas. Ir todėl manau, kad yra pagrindo nerimauti uh, o atokiausių regionų įtraukimas į ES politiką neturėtų reikšti, e, kad to straipsnio nereikia pripažinti. Na ir manau, kad be jokios abejonės mums reikia dar pateikti papildomų pasiūlymų susijusių su teiktina valstybės parama. Čia yra labai plati dirba veiklai, galima teikti pakeitimus, Luis Polo Alves kalbėjo apie pasaulinę dimensiją, kurią suteikia e, ultraperifiniai regionai Europos Sąjungai, o taip pat kalbėjo apie koordinavimo strategiją. Be jokios abejonės, jeigu bus pasiūlyta kažkokiu pakeitimu šioje srityje, aš e, su jais sutiksiu. Būtų labai naudinga, jeigu šio komiteto e, nariai, kurie yra atvykę iš atokiausių regionų, galėtų pateikti taip pat bendrai kokius nors pakeitimus, nes aš noriu pabrėžti draugams besidarbuojantys šiame komitete, kad turime grupelę E, atokiausių regionų atstovų, kurie priklauso įvairioms politinėms frakcijoms ir kurie e, gali Europos komisijai teikti įvairiausius pasiūlymus, bei atkreipti dėmesį, jeigu kyla kažkokiu tai problemu susijusiu su, regio, e, su tais regionais. Tas problemas kelti ne tik komisijoje, bet ir parlamente. E, Taip pat buvo keltas labai svarbus kitas klausimas, o būtent santykiai su AKR šalimis. Jei pažiūrėsime, su kokiais iššūkiai susiduria atokiausi regionai, e, užjūrio teritorijos ir AKR šalis, tai pamatysime, kad tai yra labai panašus iššūkiai ir tie iššūkiai, na, galima sakyti, vienodi. Labai didelė dauguma AKR valstybių yra besivystančios valstybės, salose jos susiduria su tomis pačiomis problemomis, kaip ir atokiausi regionai. Ypatingai AKR šalis susiduria su energetikos ryties problemomis, taip pat su iššūkiais keliamais klimato kaitos, su demografinėmis, izoliuotumo, e, tropinio klimato problemomis. Tai yra bendros problemos, bendri iššūkiai. Ir Mano nuomonė, tai, kas gali būti pritaikyta tokiausiuose regionuose, gali tapti savotiška laboratorija ir gera patirtis gali būti kaip tik perduota tiems, e, toms e, valstybėms, AKR valstybėms, kurios yra tokios artimos e, atokiausiems mūsų regionams. Norėčiau pakalbėti apie E, ultraperiferinius regionus ir apie užjūrio teritorijas. Šalia to, e, kad jų statusas skiriasi, yra bent jau kalbant apie bioįvairovę, apie prisitaikymą prie klimato kaitos ir energetiką ar, ar kultūrą, labai didelis panašumas. Visi tie iššūkiai ir visi sunkumai, su kuriais reikia susidoroti, yra be galo panašus. Tad manau, kad e, mano pasiūlyme teikiamas pasiūlymas yra toks, kad ES politikoje reikia kaip galima labiau iškristalizuoti tokias programas, kurios apimtų ultraperiferinius regionus ir užrė teritorijas. Tai yra be galo svarbu, juo labiau dėl to, kad um, ultraperiferiniai regionai ir užjūrio regionai priklauso tik trims valstybėms - Prancūzijai, Ispanijai ir Portugalijai. Atokiausi regionai ir uh, užjūrio teritorijos taryboje mums leistų užimti svaresnę poziciją įgauti daugiau jėgos. Taip pat buvo minėta imigracijos problemos. Ypatingai Tai yra problema, su, su kuria susiduria ypatingai e, Gvijana, taip pat Majot sala. Čia galima pastebėti nemažai prieštaravimų dėl to, kad didžiulis skurdas, visi atsigręžia į vystimąsi, labai sunku viską suvardyti ir sustiguoti, sunku kovoti su imigracija. Visos mūsų patirtys sukauptos kontinente nebūtinai yra pritaikomos atokiausiuose regionuose ir izoliuotose vietose. Tad, brangus kolegos, labai prašau teikti pasiūlymus, kad galiausiai turėtumėm tokį pranešimą pateiktą savo iniciatyvą, kuris būtų ir objektivus, ir ambicingas, ir duodantis impulsą naujoms ES komisijos teikiamoms programoms ir kad būtų kuo labiau pritaikytas toms problemoms, su kuriamis susiduria tokiausi regionai, spręsti. Ačiū labai, Jinusai. Ir noriu pasakyti, kad vienintelis sprendimas, kurį turime priimti dabar, yra um, pakeitimų tiekimo terminas. Uh, e, siūloma e, sausio 7 terminas, iki sausio 7 pietų toks būtų laiko tarpas, per kurį galima pateikti uh, pakeitimus. Na, o dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto - balsavimo. Turime palaukti dar vieną minutėlę, tačiau galbūt e, tuo metu galėtumėte patikrinti savo korteles. Can we open? Could you put your? Sorry, could you put? Ar galėtumėte įdėti savo korteles į aparatus, kad galėtumėte jas e, patikrinti? Balsuoti pradedame. Mėly kolegos, prašau, e, patikrinkime korteles, pabandykite balsuoti, kad žinotume, ar viskas veikia. Ah, it, it was not here in a second, a second ago. Okay, that's perfect. Yeah. Good should work now, yeah. It should work, yeah, it works, yeah. Um, I think five colleagues didn't check you. Panašu, kad penki kolegos dar nepatikrino savo kortelių. Close the vote and uh, we can move to the first vote. Tad pereikime prie pirmojo balsavimo mūsų darbo atvarkėje. Išanai labai gaila, tačiau e, jeigu bus taip, kad nežinosime, koks jūsų balsas, tiesiog galėsite pasakyti tai žodžiu. Tad pradėkime nuo Elizabeth Schroeter pranešimo. Pradėkime nuo B kompromiso, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas yra lingvistinė pabudžio, tad kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. C kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Kompromisas D už, prieš, susilaiko, patvirtinta. E kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. F kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Kompromisas G, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 17 pakeitimas, taip pat kalbinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 24 pakeitimas, balsuosime dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už. E, e, balsuosime elektroniškai dėl 24 pakeitimo pirmosios dalies. Balsavimas baigtas. E, šiam pakeitimui pritarta. Dabar antroji pakeitimo dalis, kas už, prieš, e, taip patikrinsime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir šia, šiai pakeitimo daliai nepritarta. Dabar kompromisas H, kas už prieš susilaiko patvirtinta, kompromisas I, kas už prieš susilaiko patvirtinta, kompromisas G, kas už prieš susilaiko patvirtinta. 37 ir 38 pakeitimai, jie identiški, kas už, kas prieš. Panašu, kad praleidau vieną pakeitimą, 29, ne, 28 vis dėlto. Ir 30. -ąjį. Panašu, kad praleidau keletą pakeitimų, šiek tiek grįžkime atgal. Ta 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, 29, kas už, prieš. Patikrinkime elektroninį būdų, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir 18 e, už 16 prieš, tad patvirtinta, dabar 30 pakeitimas, jis atmetamas, Dėl 37 ir 38 pakeitimo dabar balsuosime, kas už. Taip pat balsuokime elektroniškai dėl šių pakeitimų 37 ir 38 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pakeitimams pritarta. Kompromisas, ne, vis dėlto atmestas. Ką kompromisas yra atmestas? Tad ką kompromisas atkrinta. Atleiskite, šiek tiek skubu. Dabar esame ties kompromisu K. Balsuojama dalimis. Tad balsuosime dviem dalimis, kas už, prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji e, kompromiso dalis, kas už, prieš. Tikrinsime elektroniniu būdu balsavimą dėl kompromiso L. Dėl antros dalies. Pritarta. Dabar perkime prie 45-ojo, kas už, kas prieš susilaiko patvirtinta, 46-asis, kas už, prieš susilaiko atmesta, kompromisas M, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, 49-asis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, kompromisas N, balsuosime dviem dalimis, pirmoji kompromiso N dalis už, prieš patvirtinta, antroji dalis, Tikrinsime elektroniniu būdu dėl N kompromiso antroji dalis. Balsuokime elektroniškai. Pritarta šiam. Šiai pakeitimo daliai. Dabar 53 pakeitimas, 53 už, prieš susilaiko patvirtinta. 50, dėl 53 pakeitimo taip pat balsuokime elektroniškai, toks yra kolegų prašymas, tad balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pakeitimui pritarta 25 už, 11 prieš, 54 atkrenta, dabar kompromisas O. Už prieš susilaiko patvirtinta, dabar 57 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko patvirtinta, dabar kompromisas P. Pirmoji dalis. Tik pirma dalis ir yra kompromisas P, pirma dalis, kas už prieš patvirtinta. Dabar 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar 62, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 66, kas už, prieš. Lambe Korstans balsuoja prieš savo pakeitimą, tad tikrai turiu patikslinti elektroniniu būdu, tad dėl 66 pakeitimo balsuokime elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame ir pakeitimui pritarta. Dabar pereikime. Reikime prie citatų. Pirmasis pakeitimas patvirtintas, antrasis pakeitimas už prieš patvirtinta. Dabar perkime prie konstatuojamųjų dalių. Kompromisas A, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Dabar kompromisas P, antroji dalis, už prieš susilaiko patvirtinta. Dabar 63, atsiprašau, trečiasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Dabar perėsime prie ITRE pakeitimų. Pirmasis pakeitimas atkrenta. Antrasis taip pat. Periname prie trečiojo. Balsuokime už trečiąjį pakeitimą. Kas už? Trečiasis pakeitimas. Dabar būtent už jį balsuojame. Nepanašu, kad ir jis atkrenta, tuoj pasitiksinsime, tad turbūt balsuosime už ketvirtąjį dabar. Na, mano ekspertė sako, kad turėtume balsuoti už ketvirtąjį. E, ką kompromisu nebuvo pritarta, tad balsuojame už ketvirtąjį pakeitimą dabar. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, penktasis kas už, prieš. Patikrinsime elektroninių balsavimo. Penktasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. E, šiam pakeitimui pritarta. Šeštasis pakeitimas. Itre. Kas už prieš susilaiko patvirtintas. Septintasis. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis at, atkrenta. Už antrąją dalį balsuosime. Septintojo pakeitimo antroji dalis. Kas už prieš. Pradėsime balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigėme šiam pakeitimo daliai pritarta. Dabar aštuntasis pakeitimas, jis atkrenta. Devintasis taip pat pereikime prie dešimtojo, kas už. Prieš. Balsuosime taip pat elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Šiam pakeitimui pritarta. Vienuoliktasis atkrenta, jeigu neklystu. Ne, vis dėlto 11 reikia balsuoti, kas už, prieš susilaiko, taip pat balsuokime elektroniniu būdu, ne visai aiškus rezultatas. Tad 11 pakeitimas, balsavimas baigtas, jam pritarta, 12 kas už, kas prieš susilaiko patvirtinta, 13 už, prieš susilaiko patvirtinta, dabar 14 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Kuris pakeitimas turėtų būti dabar? Panašu, kad balsuojame už 18, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar 20, kas už, balsuosime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta šiam pakeitimui 21 atkrenta, 22 taip pat, dabar 23 kas už, prieš, taip pat elektroniniu būdu kviečiu balsuoti. Balsavimas baigtas. Šiam pakeitimui pritarta. Ir paskutinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Yra galutinis balsavimas, balsavimas baigtas, 32 už, e, patvirtinta, tad sveikiname. Dabar perikime prie šeštojo darbo tvarkės klausimo. Derek Von ir pranešimas dėl ES valstybių narių pasirinkimo veiksmingai ir laiku pradėti naujai sanglaudos politikos programavimo laikotarpį. Tai pradėkime nuo trečiojo pakeitimo, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, ketvirtasis, kas už, prieš susilaiko atmesta, penktasis, kas už, prieš susilaiko pritarta, šeštasis, kas už, e, prieš susilaiko patvirtinta, septintasis, kas už, balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas, atmestas. Dabar aštuntasis pakeitimas, tai yra žodinis pakeitimas, ar kas nors jam prieštarauja. Balsuosime dviem dalimis. Taip, norėčiau paklausti, kas balsuoja už patvirtinta. Dabar pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Kompromisas 8, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Dabar vienuoliktasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Dabar budget 2, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Dabar pereikime prie... E, Nenorite patikrinti elektroniniu būdu dėl budget 2 pakeitimo. Balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas ir beveik vien balsiai nubalsuota, tad nesu tikra, kas norėjo patikrinti elektroniniu būdu. Panašu, kad Elizabet. Dabar 13 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, 14 pakeitimas, ne vis dėlto mm, biudžeto komiteto 6 pakeitimas, kas už, prieš yra 13, 14 pakeitimas ir tada biudžeto 6 na, bent jau mano sąraše. Tad kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar pereikime prie 15 pakeitimo, tai yra žodinis pakeitimas, ar niekas tam neprieštarauja. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, 16, ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui, jeigu ne, balsuojame už šį pakeitimą, patvirtintas. Dabar antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Uh, kompromisas 18. Atsiprašau, pakeitimas 18, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. E, matau, kad kai kurie kolegos jau balsuoja už 19, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, 20 už, prieš susilaiko atmesta, 21 už, prieš susilaiko atmesta, 22 už prieš. Panašu, kad reikės patikrinti elektroniniu būdu 22 pakeitimas balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Ar jau baigėme balsuoti? Pritarta 22 pakeitimui. 23 yra žodinis pakeitimas, ar kas nors tam prieštarauja, jeigu nebalsuokime už šį pakeitimą, kas už prieš susilaiko patvirtinta, 25 kas už, prieš susilaiko patvirtinta, 26 ir 27 už juos balsuosime kartu, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, 28 kas už, prieš susilaiko atmesta, 31 kas už, prieš susilaiko patvirtinta, 34 žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja šiam pakeitimui. Balsuokime už tokią jo versiją. Už prieš susilaiko patvirtinta. 35-asis už prieš susilaiko patvirtinta. 36-asis už. Panašu, kad dėl 35-ojo turėsime patikrinti elektroninį balsavimą. Balsuoti baigėme, šis pakeitimas atmestas. 36. Kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Dabar trečiasis kompromisas. Kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 41. Pakeitimas. Kas už. Panašu, kad reikės balsuoti elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Ir šis pakeitimas atmestas. 42 e, už prieš susilaiko patvirtinta, 43 buvo atsimtas, 45 yra žodinis pakeitimas, ar kas nors jam prieštarauja, jeigu ne, balsuokime už, balsuokime už šį pakeitimą, už prieš susilaiko patvirtinta, 48 pakeitimas, taip pat žodinis pakeitimas, ar kas nors jam prieštarauja, balsuokime už tokią pakeitimo versiją, už prieš susilaiko patvirtinta. 49, jeigu neklystų, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, 50, taip pat žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja, jeigu ne, balsuokime. 50 pakeitimas, už prieš susilaiko patvirtina, 51 už, prieš susilaiko atmesta, 52 už, prieš susilaiko patvirtinta, 53 Ketvirtasis už prieš susilaikė. Atmestas 55 už prieš susilaikė. Atmesta 56. Balsuosime dalimis. Pirmoji 56 dalis, kas už prieš susilaikė. Patvirtinta. Antroji 56 pakeitimo dalis, kas už prieš susilaikė. Atmesta. 57. kas už prieš susilaikė. Patvirtinta. 58. kas už prieš susilaikė. Patvirtinta. 59. kas už prieš susilaikė. Atmesta. Dabar ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 66, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 67, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 68 yra žodinis pakeitimas, jeigu niekas neprieštarauja. Balsuokime už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 69, kas už, prieš susilaikė atmesta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 74 kas už prieš susilaikė patvirtina, 76 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 77 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 78 yra žodinis pakeitimas, jeigu niekas neprieštarauja, balsuokime už prieš susilaikė patvirtinta, 79 už prieš susilaikė patvirtinta, 81 už prieš susilaikė patvirtinta. 83 taip pat yra žodinis pakeitimas, ar kas nors neprieštarauja. E, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 84 taip pat žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja. Jeigu nebalsuokime už šį pakeitimą, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar perkime prie konstatuojamojų dalių. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis už, prieš susilaikė atmesta. Ir e, galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas 25 už, e, tad pranešimas patvirtintamas. Patvirtintas pereikime prie kitos nuomonės. Joachim Celer nuomonė, pirmasis e, pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta, antrasis už prieš susilaikę priimta, trečiasis už prieš Trečiasis pakeitimas. Už prieš silaikę atmestas pirmasis kompromisas, kas už. Pirmininkė sako, kad prie pirmo kompromiso yra žodinis pakeitimas, ar kas nors prieš. Konstanca prieš, tada balsuojame be žodinio pakeitimo, pirmasis kompromisas be žodinio pakeitimo, kas už prieš susilaikė priimtas. Antrasis kompromisas taip pat su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieš Konstansą prieš, tada balsuojame be žodinio pakeitimo, kas už prieš susilaikė priimtas. Toliau dešimtasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimtas. Vienuoliktasis su žodiniu pakeitimu, ar kas prieš žodinį, ne, niekas. Taigi balsuojame su pakeitimu už 11, kas už, prieš susilaikė priimta, 13, kas už, prieš susilaikė priimtas, 14, už, prieš susilaikė priimtas, 15, už. Reikia pasitikrinti dėl 15, balsuojame. Balsavimas pradedamas. Migelį, žinau, žinau, bet Migelis miega, ne aš. Balsavimas baigtas, priimta. 21 už, 15 prieš 3 sulaikė. 16 dalimis, e, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis už. Pasitikrinsime dėl antrosios dalies, balsuokite. Balsavimas baigtas, atmesta 17 už, prieš susilaikė priimtas, 18 už, prieš susilaikė priimtas priimtas 19 už prieš susilaikė priimtas. Galutinis balsavimas elektroninis. Prašom balsuoti. Baigiame. Priimta. Labai gražia dauguma. Kitas ponios Lukasievskos e, pranešimas. Galime pradėti balsuoti. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. Antrasis kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Trečiasis kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 26. kas už prieš susilaikė priimta. 8. už. Pasitikrinsime dėl 8. Balsuokite. Baigiame priimtas, 25 už 13 prieš, 9 už prieš susilaikė priimtas, 27 už prieš susilaikė priimtas, konstatuojamosios dalys 10 pakeitimas už prieš susilaikė priimtas, ketvirtasis kompromisas už prieš susilaikė priimtas, 13 pakeitimas už prieš susilaikė priimtas, 5 kompromisas už prieš susilaikė priimtas, 15 pakeitimas už prieš susilaikė priimtas, Atkrenta, sako pirmininkė. Nereikia balsuoti prieš. Šeštasis kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Septintas kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Aštuntasis kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Ketvirtasis pakeitimas už. Reikia pasitikrinti dėl ketvirtojo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Thank you. Patvirtintas 21, 27 už. O 21 už prieš susilaikė priimta. Galutinis balsavimas. E, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. E, priimtas dėlė daugumą. E, balsavimas baigtas. Kolegos, prašau jūsų pasilikti salėje, nes turime priimti rimtą sprendimą. Mes pakeitėme darbo atvarkę pačioje posėdžio pradžioje ir po balsavimo įrašėme naują punktą susijusi su tarybos sprendimu e, ir komisijos pasiūlymo tarybos sprendimui. Tai yra e, teisinė procedūra, kuri leidžia Prancūzijai taikyti mažesnę tam tikrų netiesioginių mokesčių normą e, produktams savinėms Guadalupoje, Prancūzijos Gajanoje, e, Reunione, Guadalupoje. Ir šis sprendimas turi būti priimtas iki šių metų pabaigos. Mes galime tą padaryti kaip ir Kanarų salų atveju prieš porą mėnesių, kai konsultavimosi procedūros metu, kadangi tai yra ši procedūra, e, numatėme išimti Kanarų salų daugeliui e, tradicinių produktų, tai yra susijęs su netiesioginių mokesčių taisyklėmis. E, dirbame pagal 47 taisyklę, tai yra supaprastinta procedūra. Tai reiškia, kad sprendimas gali būti priimtas šiandieną ir mes manome, kad tai yra techninis sprendimas. Mm, bent jau Kanarų salų atveju buvo paprasčiausiai e, praplėstas taisyklių taikymas, šiuo atveju yra lygiai taip pat Jeigu norite, galiu dar jums paaiškinti plačiau. Šis sprendimas leidžia Prancūzijai e, tradiciniams produktams e, gaminamiems e, užjūrio teritorijose ir parduodamose Prancūzijos teritorijoje mažesnį akcizo mokestį, taip pat netaikyti E, tradicija mokesčio susijusio su fondu tam tikroms lygoms. E, kalbam apie konkrečiai Romo gamybą ir šis mm, sprendimas susijęs su tam tikra pribuota kvota, e, pagal kurią Romas parduodamas Prancūzijos teritorijoje. Šis sprendimas bus peržiūrėtas Tai reiškia, kad 2017 metais Prancūzija bus, m, mm, turės parengti tarpinę peržiūrą, ataskaitą peržiūrai ir įvertinti, ar reikia toliau taikyti šią išimtį, o galbūt ji nebebus pateisinama. E, pavyzdžiui, galima kalbėti apie e, paramą Romui gaminamam iš cukranendrių cukraus. E, šiais metais gruodį. E, reikia e, patvirtinti šį sprendimą, dėja taryboje užtruko sprendimai ir parlamentas dabar gavo šį dokumentą taip vėlai ir negalėjome per gruodžio plenarnę sesiją balsuoti mm, dėl šio sprendimo. Sausį tai bus padaryta tačiau parlamentas tikrai nėra kaltas dėl to vilkinimo. Taip atsitiko e, todėl, kad taryba šiek tiek užtruko e, su savo pasiūlymu. Galiu tik pasakyti dabar, kad 46 straipsnis e, reiškia, jog mes netaikoma įprastinės pakeitimų pateikimo procedūros ir diskusijų nerengėme bet elgėmės panašiai, kai buvo Kanarų salų atveju ir norėjau Jums e, apie tai pasakyti, kad mes e, tenkiame nuomonę pagal šią procedūrą ir e, galiu dar pasakyti, kad taryba gali visiškai ignoruoti mūsų nuomonę pagal šią konsultacijos procedūrą Bet tokia yra ta procedūra, tiek norėjau pradžiai pasakyti. Mano pagrindinė mintis yra mums dabar apsispręsti, ar mes naudojame 46 straipsnį supaprastintą procedūrą pritaikydami, ar mes pradėsime įprastinę procedūrą, bet tada mes nespėsime parengti visko sausio sesijai. Taigi jūs turėtumėte viską e, nuspręsti. Noriu dar jūs informuoti, kad Katrin Beder šį klausimą jau mm, su manim aptarė ir jai suteiksiu žodį, kad ji galėtų šiuo klausimu mm, dar e, pasisakyti. Ačiū. Jau kalbėjome apie tokiausius regionus ir manau, kad e, nėra viskas taip paprasta su šiuo pranešimu. Pirmiausiai dėl to, kad mes neturime daug labai galimybių išreikšti savo nuomoniai. Mes teikėme savo nuomonę ir viskas, ir ją gali niekas neatsižvelgti. Bet manau, kad e, Romo mm, prekyba iškraipo e, stiprių alkoholinių gėrimų rinką Prancūzijoje. Reikia kalbėti pirmiausia apie visą bendrąją rinką, ne tik apie mūsų tą aptariamą srityje tokiausius regionus. E, taigi gali e, atsirasti rinkos iškraipimų ir taip ir atsitiks ir dabar mes galvome apie artimiausius septynerius metus. Neturėjome mes galimybės peržiūrėti sąlygų ir kiti parlamento kolegos neturėjo tokių galimybių. Dėl to man kyla klausimas, galbūt E, reikėtų pasiaiškinti, ar tai yra mūsų, kadangi tai yra mūsų kompetencija, kaip mes ateityje elgsimės, kaip renktume tokius pranešimus. Aš tikrai e, suprantu, kad tokiems regionams, e, kad jie turi daugybę specialių ypatingų poreikių, bet dėl Romo 60 procentų Martinikos cukraus paverčiame Romų ir 40 procentų Guadelupos, taigi yra tai tikrai daug ir tokiu būdu gali pasireikšti iškraipimo efektas e, stiprių alkoholinių gėrimų rinkoje. E, aišku, kyla pavojus, kad prasidės diskusijos panašios į bananų diskusijas. Žinome, kiek užtruko. Tikrai dabar nekalbėsime apie bananus, bet jau nuo, nuo nebekalbam apie tai. Bet tai yra potencialus ginčio dalykas, nes daug e, stiprių alkoholinių gėrimų gamintojų Europoje nėra labai laimingi dėl tų pasiūlymų. Taigi aš siūlyčiau, kad jeigu E, dabar galbūt neverta atmetinėti to pranešimo, nes vis tiek jisai bus patvirtinis, bet turėtume per kitą kadenciją pagalvoti, kaip mes vertintume tokius pranešimus, tokius pasiūlymus. Nes tarsi piknaudžiaujama mūsų komiteto gera valdžia. Mes tarsi turime teikti nuomonę konsultacijoms, bet ją nebūtinai atsižvelgiama. Pagal procedūrą jie turi atsižvelgti į mūsų nuomonės, tai yra, jie, jie turi kreiptis į mūsų, nes tokia yra procedūra. Konstanca. Ačiū, Danuta. Na, tikrai nelabai gerai, kad negalima buvo atsižvelgti į mūsų nuomonę. Aš jums tiesiog aiškinau procedūrą, sako Minikė. Tačiau procedūra yra tokia, kokia yra. Man labai gaila, kad ji tokia. Mes kaip parlamentas turime pasinaudoti vienintelę mums tenkančią galimybę, turime išreikšti savo poziciją šiame komitete, bet kokiu atveju mes turime galimybę tą padaryti kiekvieną progą mes turėjome progos pasisakyti dėl cukraus, dėl bananų ir panašiai. Ir visada e, prieidavome tokios išvados, kad reikėdavo e, labiausiai notoriusiems regionams daryti išimtis. Tad turbūt, kad nereikėtų to laiško siūsti. O laiške reikėtų galbūt parašyti, kad mes e, e, turime argumentų, kodėl mes taip sakome, reikėtų paaiškinti savo poziciją. E, nereikėtų, kad e, taryba staiga mūsų užsipuldinėtų ir e, reikalautų poziciją pareikšti, kurią turim suformuluoti per minutę. Tokia mūsų būtų pozicija šiandieną. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl procedūros, dėl tarybos vėlavimo arba nebuvimo aš nenorėčiau pasisakyti, tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad e, mes keliame audrą vandens stiklinėje. Situacija toli gražu nenauja, jį tebesitėse, reikia išversti e, atitinkamą sutarties dalį dėl kuris sako, kad e, dėl savo padėties regionams yra taikytinos teigiamos diskriminacijos priemonės. Ir pavyzdžiui, kaip čia e, Romas, sakykime, iškraipo e, rinką vidaus, Romas pagamintas prancūzų nutolusiuose teritorijuose, būtų absurdiška užsiimti Romo klausimais tuo tarpu, kai nesirūpiname bananais iš e, Kolumbijos ar panašiais dalykais. Aš e, norėčiau pasakyti, kad mes ne prieš tokią procedūrą galime ją vykdyti taip kaip anksčiau, e, elgtis e, kaip kanarų atveju, taigi aš visiškai nesu, nesipriešinčiau tai supaprastintai su procedūrai. Ačiū Jums. Taip. Mes palankiai žiūrėtume į tą supaprastintą procedūrą, į detalės leistis nenorėčiau, tačiau e, reikia pažymėti, kad dar yra ir laiko trūkumo klausimas. Ir labai svarbu, kad šitas pranešimas būtų patvirtintas iki metų pabaigos e, plenarinėme posėdyje. E, labai gaila, kad ir parlamentas apgailestauja, kad taryba taip vėlai perdavė dokumentą, galbūt tam buvo savų priežasčių. Šiandieną ryte mes e, diskutavome apie labiausiai nutolusius regionus ir apie tai, kad labai svarbu atsižvelgti ir į, į tą padėtį ir kad mūsų komitetas turi palaikyti kiekvieną priemonę, kuri leistų e, spręsti problemas susijusias su tų regionų e, geografinė padėtimi ir taip toliau. Atei, kai ateis laikas, galėsime padiskutuoti apie užjūrio teritorijų apmokestinimą, tačiau dabar labai svarbu, kad tas pranešimas kaip galima greičiau nukeliautų į plenarinį posėdį, tad mes remiame pre, pirm, mes remiame pirmininkaujančiųjų paramą 46 straipsniui. Labai ačiū. Suprantu, kad Jensas dar nori pasakyti. Ne? Ne, gerai. Marija Tereza. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė kolega Natešara ir Nusomaržį. Nu pirmiausia, tikrai atsižvelgiant į tas, e, tuos terminus nieko čia tragiško nėra, bet to mes visada rėmėme ultraperiferinius regionus ir jų specifiškumą, reikia visada atsižvelgti į tas sąlygas, kuriuose joje yra atsidūrę dėl geografinės padėties. Taigi tą žingsnį reikia remti, e, net jeigu ta procedūra būtų pagreitinta. Taip kad aš nematyčiau čia jokių e, problemų, e, kad tas, e, tuos pasiūlymus reikėtų kaip galima greičiau tenkinti, kai tik jie mus pasieks. Ačiū, ponas Nikolson. Labai ačiū. Aš būčiau linkęs visiškai pritarti tam, ką sakė ponė Berger. Man regis, mes turime E, e, ne, galvoti apie tuos nutoliusius regionus taip, e, tai iškreipys bendrą rinką tikrai tai bus. Ir dar septynerius metus tai tęsis. Bet e, sąžininkai, sakykime, mes nebandome dabar slapstytis, e, mes e, jiems taikome specialias sąlygas ir tada pamirštame bendrą rinką, viskas gerai, bet e, tada e, E, pripažinkime, kad ne viskas gerai ir taryba neteisingai pasielgia taip vėlai mums pateikdama šį pasiūlymą ir visai neteisingai yra tai, kad dabar taryba gali elgtis taip, kaip nori, mes nieko negalime pasakyti ir mes nieko negalėsime padaryti. Aš asmeniškai neskubėčiau, manau, kad reikėtų taikinti dermą procedūrą, kaip ir visiems kitiems dalykams, kaip kad dirbame parlamente. Ir jeigu kas nors padarė klaidą ir sukėlė problemą, tai yra ne mūsų komiteto kalti. Nežinau, reikėtų tos paprastos procedūros, nes tokiu būdu mes E, sukursime precedentą, nes kiti ateis ir sakys, ir mes taip elgsimės. Louis Šarveš. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau akcentuoti vieną dalyką. Taryba ketina pateikti E, dokumentus ir mes jau žinojame anksčiau apie tai, žinojame, kad ankstesnis reglamentas baigs galioti, bet aišku, tas dėlsimas yra nepateisinamas. Ir e, šiaip e, kyla pavojus dėl tų regionų, jie yra nutolę tūkstančius kilometrų nuo kontinentinės Europos ir man dabar viskas labai keistai atrodo. Aš e, lankiausi Prancūzijos Gajanoje, mačiau, e, kaip e, paupy, mačiau paupy laivus ir mačiau ten pristatytą parduotuvių mačiau, kai vien, vienoje pusėje, Suriname buvo parduotuvės ir žmonės plaukė laivais iš Gajanos į Surinamą E, pirkti. Ir e, mes tikrai neturime e, bijoti dėl tos konkurencijos. Yra konkurencija tarp Surinamo ir Gajanos. Dar norėjau paklausti komisijos, ar kas nors nori ką nors pasakyti. Ar taryba gal nori tarti žodį? Labai bendros pastabos ir tada perduosiu žodį draugui, kolegai iš mokesčių direktorato. Romo akcizo sumažinimas yra pagrystas sutarties 349 straipsnių, kaip jau buvo minėta, tai yra straipsnis, kuris ragina atsižvelgti į tas problemas, su kuriamis susiduria regionai, e, nutolę regionai, kadangi jie yra izoliuoti ir dėl to, kad jie gamina labai nedaug e, produkcijos. Tas straipsnis reikalauja konsultuoti su parlamentu ir jis e, yra pakankamas pagrindas e, padengti tiems papildomiems kaštams, kuriuos patiria ten esančios įmonės. E, reikalinga, kad, reikia, kad Prancūzija e, surašytų ataskaitą, kaip gaminamas e, Romas užžiūrio teritorijose, kad būtų atsižvelgiama į to tradicinio Romo e, išaugančius kaštus, E, Romo gamybą už jūrių e, teritorijose, atsižvelgiant e, į tai, kad Romas yra labai susijęs su cukranendrių cukrumi, reikia mažinti akcizą, kadangi gamybos kaštai gamintojams yra labai dideli. O dabar norėčiau iš e, generalinio mokesčių direktorato e, kolegai perduoti žodžių, kad, žodį, kad papildytų. Ačiū. Pasiūlyme matome, kad yra papildomi kaštai atsirandantis, dėl, e, atsirandantis e, ultraperferiniuose regionuose, nes didesnės, didesnė atlyginimų kaštai e, reikia atitinkamus pinigus skirti, kad būtų tinkamai gyvendinami ES teisės aktai. Romas išpilstomas į didesnius butelius ir su didesne alkoholio koncentracija. Taigi tai yra išimt paskutinė priemonė, kurios įmamasi 349 straipsnio pagrindu, kuri, e, kuris yra skirtas pritaikyti mokestinį ES lygį ultraperiferiniams regionams e, ir e, pataisyti kai kuriuos trūkumus, e, su kuriais susiduria ES, kalbant apie jos funkcionavimą. Tai štai tiek aš paskui pasirengęs atsakyti į klausimus. Pirmininkė, ar kas nors. Ar turite klausimų komisijai? Ponas Nikolsonas. Aš suprantu, kad ši šimtis nuo 98 metų galioja. Ar galiu paklausti komisijos atstovų? atstovo atsakingo už mokesčius. Kada jisai e, įsivaizduoja, baigsis tai, ar kada nors tai baigsis, ar mes kalbame apie kažką, kas nieko met nesibaigs, ar dar kas nors turi klausimų. Komisijai tada suteiksiu žodį. Dar Viktoras. Pirmininkė, vienas klausimas. Ar mes galime kalbėti paprastai ir galvoti, kad tas, tai šimtis yra taip vadinamas opt-outas e, atokiausiems regionams. Ir gal tada bus visiems lengviau suprasti, apie ką mes kalbame. Aš suprantu, kad komisija bandė paaiškinti, jog egzistuoja specialios programos atokiausiams regionams, kuriuose atsižvelgiama į atstumą ir kitus su tuo susijusius dalykus. Bet suteiksiu vėl žodį komisijai. Ar galite e, klausimų kontekste dar ką nors mums pasakyti? Klausimas buvo toks vienas. Ar ta išimtis kada nors baigs galioti, jau dabar ji galioja daugiau kaip 20 metų, kaip suprantu, ar tai yra nuolatinė išlyga komisijos vertinimu, o galbūt tai yra išlyga, kur jūsų nuomonė nebebus kažkada taikoma tiems regionams. Toks buvo vienas klausimas. Merci, Ačiū, pirmininkė. Priemonė dabar yra numatyta septyniarių metų laikotarpiu. Kadangi Tai yra e, regioninė parama valstybei, tai reikia peržiūrėti tą paramą kas septyneri metai ir mums taip pat būtų proga kiekvien, e, po septynerių metų e, viską peržiūrėti. Aišku, po septynerių metų tos valstybės pasiliks ten, tos, tie regionai liks ten, kur ir yra. Jų geografinė padėtis nepasikeis, tačiau ekonominė padėtis keistis gali. Dėl to mes ir taikome priemonę tam tikram ribotam laikotarpiui, o tada jau reguliariais intervalais galime viską peržiūrėti ir e, apskaičiuojame e, tuos visus papildomus kaštus bei ne, kitus nepatogumus, kurie yra patiriami. Prancūzijos valdžios institucijos e, po to laikotarpio pusės turi atsiųsti mums e, pranešimą, pasižiūrėti, kaip vystėsi situacija ir įvertinti, ar tie e, papildomi kaštai nebuvo paskaičiuoti per dideli, o galbūt per maži. Norėčiau baigti šias diskusijas, panašu, kad Bernardas paprašė žodžio, tad suteiksime žodį jai paskutiniai. Ačiū, turiu klausimą komisijai. Ar komisija žino, ar turi informacijos apie tam tikrus iššūkius susijusius su PPO taisyklėmis dėl subsidijų, kurios būtų taikomos šiam konkrečiam e, produktui. Nes, kaip buvo šiandien sakyta, tai būtų tam tikras e, rinkos iškraipimas ir, kalbant apie laikotarpį e, po 20 metų, taip, Reikia pripažinti tai, kad tos teritorijos yra toli nuo Europos Sąjungos, tačiau kalbant apie tuos skaičius, kurie buvo pateikti, reikia pripažinti, kad tai tikrai iškraipytų e, priekybą bei rinką Prancūzijoje. Ačiū labai. Ar komisija norėtų atsakyti į visus šios klausimus susijusius su bendra žemės ūkio politika, taip pat su PPO. Žinome, kad ten yra tam tikros e, išimtis e, straipsniai, kurie numato e, specialias sąlygas. Atsakydamas į šį klausimą galiu pasakyti tiek, kad e, kol kas nebuvo nei europinių mastų, E, į teisingumo teismą kreipiamasi dėl žalos atlyginimo ar kažko panašiai, nei iš PPO. Taigi neįmanoma, kad e, ateityje e, bus kažkokie tai kreipimaisi ar skundai, bet kol kas tokių nėra. Noriu pasakyti, kad tai yra ta, tam tikras pasiūlymas, taip, jūs galite dar pasiskaityti, tačiau turime baigti darbą. Atsiprašau, tačiau aš taip pat norėčiau užduoti klausimą komisijai. Šis reglamentas galioja jau 20 metų ir norėčiau pasiteirauti komisijos. Kiek, kaip yra nus, nusprendžiama, ar šios teritorijos taip ir e, liks toli nuo ES, ar jos ketina priartėti prie ES teritorijos. Pirmininkė, kaip suprantu, čia bandėte pajokauti, vargu ar komisija norės sureaguoti. Na, kalbant apie klimato kaitą, apie vandeninų e, pokyčius, kas čia žino, gal tos salos ir priartės prie ES teritorijos. Vis dėlto, kalbant apie šias procedūras ir apie E, visą tvarką. Mūsų kolegos iš Britanijos turėtų žinoti daugiau apie tas kompetencijas susijusias su apmokestinimu. Mes, kaip Europos parlamentas, turime gana ribotas galimybės susijusias su mm, mokesčių klausimais, todėl dalyvaujame konsultacijų procese. Na, o dabar turėčiau tokį pasiūlymą. Visų pirma, norėčiau pasiteirauti, ar pritarėte 46 straipsniui dėl procedūros. Kaip suprantu, jūs pritartumėte šiai procedūrai, tokia buvo didžiųjų frakcijų nuomonė. Taip pat yra Katrin Berger prašymas. Galbūt reikėtų surinkti diskusijas, galbūt jas reikėtų surinkti jau per kitą parlamento kadenciją, kad jos nebūtų pamirštos ir būtų atkreiptas pakankamas dėmesys į šios klausimus, į atokiausius regionus. Ir kalbant apie tą tokį, tas preferencinės sąlygas, lengvatinės sąlygas, e, taip, reikia nepamiršti, kad ES turi e, e, tas teritorijas, kurios yra nutolusios nuo Europos žemynų, tačiau yra tam tikros atsakomybės, tam tikrai įsipareigojimai ir taip pat ir mūsų regioninės plėtros komitetas turi žvelgti į ateitį, ieškoti galimų sprendimų. Galbūt ateitie tai liks tik tam tikroje institucinėje atmintyje ir tie iš jūsų, kurie e, dalyvaus kitoje parlamento konvencijoje, dalyvaus šio komiteto veikloje, galės spręsti tas, tęsti tas diskusijas, tačiau dabar turime nuspręsti, ar mes tam pritarėme, ar ne. Ir procedūra yra tokia, kokią aš jau pasiūliau. 46 straipsnis, kas už, Ne, vis dėlto norėčiau paklausti, kas prieš. Nors e, man įdomiau žinoti, e, kas yra pozityviai nusiteikęs. Tad klausiu, kas esate prieš. Neturime dešimties narių. Mums reikia dešimties balsų. Tad ačiū labai. Tai reiškia, kad laikysimės 46 straipsnio procedūros ir, kaip suprantu, turime galimybę įgyvendinti tą nuostatą. Ačiū labai. Baigėme šio papildomo darbo tvarkės klausimo aptarimą ir dabar galime pereiti prie devintojo darbo tvarkės klausimo. Rosa Staras Feragut, ES solidarumo fondas. E, manau, kad Rosa pristatys šį pranešimą. Ačiū labai. Labai ačiū. <clears throat> Norime pristatyti šį, šio fondo e, pranešimą. Tai yra 2002 metų fondas ir mes norime iš, ištrauk, išreikšti ES <clears throat> paramą patyrusiems gamtinės nelaimės. Per keletą pastarųjų metų paaiškėjo, kad labai daug sunkumų kyla, sunkumui, <clears throat> sunkumų kyla taikant Ir jokių atvejų e, neliečiame to fondo esmės, jisai skirtas e, kovoti su gamtinių nelaimių e, padariniais. Stik, ir mūsų pasiūlymų mes e, keičiame viską, kas yra susijęs su fondo veikla ir neveikia gerai. E, e, regioninės stichinės nelaimės dabar, pavyzdžiui, esančiame reglamente pasakyta, kad gali fondas įsikišti tada, kada paliečiama didelė gyventojų dalis kitaip tariant, labai dideliais rimtais atvejais ir labai e, didelis trūkumas dėl tokio numatymo, dėl to mes komisijos ir regionų komiteto paprašėme, kad nustatytų konkrečią tų kiekį tų gyventojų, e, E, kad būtų nustatyta vienas procentas, komisija paprašė, kad būtų pusė procento, kad e, visi žinotų, kada galima pasinaudoti to fondo pinigais. E, ir kai rimtos tikinės nelaimės, nelaimės vyksta, tas fondas būtinai turi padėti. 2011 metais buvo 36 milijonai eurų, 2011 e, dar kita suma komisija e, pasižiūrėjo, kaip suteikti nedelsiamą pagalbą. E, jeigu nukenčia vienas milijonas, tai tada 30 milijonų skiriama pinigų. Mes taip pat nusprendėme, kad reikia e, ir regionų komitetų e, pasiklausti e, nuomonės, jeigu 15 procentų, tai tada skiriama 40 pro, milijonų. Mes norime, kad ne tik tais infrastruktūros būtų atnaujinamos, bet kad e, tos infrastruktūros būtų galimos keisti, kažkaip modifikuoti ir e, fondo, su fondo pagalba kai ką keisti. E, buvo terminas 10 savaičių fondo intervencija, dabar 15 savaičių prašome, kad būtų didesnis lankstumas buvo numatytas vienas su pusę metų e, vykdymui, ne, atsiprašau, metams, sako kalbėtoja, o mes siūlome pusantrų metų, kitaip tariant, 18 mėnesių. Dar viena naujovė, kurią siūlome. Mes norime pasiūlyti, kad e, regionams būtų taikomos net du e, regionams taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir net trys. E, ir kad būtų skaičiuojama lygiai taip pat šimto tūkstančių gyventojų pagrindų. Aš nekėjausi su e, graikais, kurie netrukus pirmininkaus, e, nes terminai yra tokie, kokie yra. Paskui pasižiūrėsime, ką galima triloguose konkrečiau aptarti. Mes, e, žinoma, dar su regionų komitetu susitarėme, regionų komitete kalbėjau. Mes pritarėme E, daugumą jų pasiūlymų. Aš e, taip, pat esu, e, aš taip pat atvirai žiūriu į bet kokį pakeitimą, kad tik tai tekstas būtų kaip galima labiau patobulintas, tačiau e, svarbiausia nekeisti to fondo esmės. E, dabar yra milijardas penki šimtai milijonų, bet į fondą plaukia vis daugiau e, prašymų, e, o skaičiai yra tokie, kokie yra ir ekonominė situacija yra tokia, kokia yra. Taigi mes turime susidoroti su visais sunkumais, su kuriais susidurdavome iki šiol, e, kad tik nebūtų iškreipyta fondo veikimo ribos. Dabar norėčiau steikti žodį ponui Pavelui Brandai. Turite porą minučių savo pasisakymui. Dėkoju. Labai ačiū, kad pakvietėte į komitetą. Aš kaip regionų komiteto atstovas norėčiau padėkoti Jums už puikų bendradarbiavimą. Už puikų bendradarbiavimą su Jūsų komiteto pranešėjų. Jis buvo regionų komitete ir ne vieną kartą esame su juo susitikę. Pranešėjas jau pristatė visą eilę pasiūlymų ir tuos pasiūlymus matome atspindėtus jo pranešime. Pritarėme jiems ir džiaugiamės jais. Reikia, kad Europos solidarumo fondas galėtų efektyviai veikti gyventi viename regione, kuris dažnai kenčia nuo potvinių. Tai yra Vokietijos ir Čekijos pasienis. Pavyzdžiui, 2010 metais buvo labai sudėtinga situacija ir mes puikiai suprantame, koks svarbus tas fondas. Net nenorėčiau kartoti tą, ką sakė Stiras. Mes pritarėme visiems pasiūlymams, kurie buvo pateikti pranešėjo E, galbūt dviem klausimais nelabai pritarėme. Konkrečiai tai būtų e, pereimas nuo 1,5 procento prie 1 procento. Mes manome, kad e, atsižvelgiant į E, kylančius sunkumus, ankstesni skaičiai buvo geresni, tačiau galbūt techniškai taip geriau. Kitas klausimas, kuriam nelabai pritarėme, yra tvarkymasis su uh, pasienio zonose įvykstančiamis stichinėmis nelaimėmis ir mes prašėme, kad e, NUTS 3 regionas, kuris yra atskirtas sienų, galėtų būti, e, kad tuo regionu būtų pasirūpinama lygiai taip pat gerai kaip ir NUTS 2, kalbant apie fondų lėšas. Aš manau, kad Europos piliečiams yra be galo svarbu, tokie dalykai e, nebūtinai e, Europą e, piliečių akise duoda nedelsiamos pridedamosios vertės, o šiuo atveju tai tikrai taip. Tad aš norėčiau, kad jūs priimtumėte regionų komiteto pasiūlymą, kai atsitinka potviniai mūsų regione, E, tai labai greitai iš Čekoslovakijos vanduo ištvyksta, iš Čekijos vanduo išvyksta į Lenkiją, į Vokietiją. E, būtent to mes norėjome paprašyti. E, ačiū, kad išklausėte. Jeigu bus klausimų, mielai atsakysiu. Ačiū labai, ponė Bandė, norėčiau paprašyti pasisakyti šešėlinės pranešėjus Kristina Vestal. Ačiū labai, ponė pirmininkė, brangus kolegos ir kolegės. Solidarumo fondas, mano nuomonė, yra vienas svarbiausių priemonių, e, e, kurią ES gali panaudoti, e, kai ištinka stichinės nelaimės ir tai suteikia galimybę taip pat imtis sparčių veiksmų. Be to, ši priemonė padeda ES išreikšti solidarumą su regionais bei vietos valdžios institucijomis. Iš vienos pusės tai yra netgi stipresnė priemonė negu struktūriniai fondai, apie kuriuos ką tik kalbėjome, nes tai pademonstruoja e, e paprastiems žmonėms, kad ES teikia realią pagalbą. Minėjote 2012 metais vykusi potvinį Austrijoje, Vokietijoje bei Čekijos Respublikoje ir aš pati esu kilusi iš to regiono, kuris nukentėjo nuo potvinio, tad ten taip pat buvo panaudota šio fondo lėšos ir labai būtų džiugu, jeigu šis fondas būtų pertvarkytas taip, kaip pasiūlė pranešėjas, nes biurokratinės procedūros yra šiek tiek sudėtingos ir kalbant apie e, įvykusią stikinę nelaimę bei realią pagalbą, realų pagalbos teikimą e, tarp šių dviejų dalykų e, iš ties nusitėsia per daug ilgas laiko terminas. Na ir Europos Sąjunga e, turėtų stengti suteikti pagalbą e, ir tai daryti neapsisunkinant savęs tais biurokratiniais e, sunkumais. Na ir labai svarbu paspartinti visą procesą, taip pat paraiškų pateikimo procesą. Manau, kad tas iš ankstinis, avansinis mokėjimas taip pat yra labai sveikintinas dalykas. Kolegos pranešime taip pat kalbama apie kitus svarbius klausimus ir aš nebejotinai nenoriu dabar kartoti to, kas buvo pasakyta. E, taip pat regionų komiteto atstovas paminėjo svarbius aspektus, kurios, e, kuriems reikėtų skirti daugiau dėmesio. Tad iš esmės noriu pasakyti, kad labai džiugu, kad sausio mėnesį vyks klausimas dėl solidarumo fondo, nes e, tikrai yra labai daug žmonių, kurie susiduria su stikinėmis nelaimėmis ir um, reikia paklausti tų žmonių, uh, kaip jų nuomonė turėtų atrodyti solidarumo fondas, kaip jį reikėtų pakeisti. Tad tikrai nekantrauju sudalyvauti tame klausime sausio mėnesį. Ačiū labai. Ačiū labai, Eva šiandien yra, tad dabar steiksiu žodį Nikos. Matau ne, kad Elizabet pasisakys žaliųjų frakcijos vardu. Taip, ačiū. Aš pasisakysiu Nikos vardu. Jis stebi situaciją su šiuo pranešimu ir kadangi yra kilęs iš Graikijos, neretai susiduria su tokiamis situacijomis, E, e, kurios ir patenka į solidarumo fondo taikymos rytį. Pavyzdžiui, kalbant apie e, Rumuniją, taip pat apie, apie Karpatų kalnus, ten neretai kyla potviniai, kai smarkiai lyja, taip pat yra ir kitų stichinių nelaimių. Ir aš pati puikiai pamenu, kai komisaras Barnie lankėsi regionuose, kurios paveikė potviniai, įvykė 2002 metais. Mm, ten e, ir Dresdenas iš ties labai nukentėjo. Aš pati esu gimusi Dresdenė. Ir komisaras aiškiai pasakė, kad prevencija yra labai svarbus dalykas. Mene svarbiausias dalykas, pamenu jo pasisakymą, kuriame daug dėmesio buvo skirta prevencijai ir parlamento nariai net atsistoja plojo e, po šio pasisakymo, Tad panašu, kad tam tikrai buvo pritarta. Ir ponas Barnie, kol buvo regionės plėtros komisaru, itin stengiasi, kad ši naujoji priemonė vaidintų svarbų vaidmenį ir taip pat sutelktų daugiau dėmesio į prevenciją. Ir reikia investuoti į tam tikrą apsaugą ir ne tik spręsti problemas po to, kai jau jos yra įvykusios juk reikia daryti tokius dalykus kaip užtvankų e, statymas, kad būtų galima išvengti e, potencialių tragedijų. Tačiau pranešėjas tarsi praleido šį svarbų aspektą ir tai yra neteisinga. Manau, kad reikėtų, kad pranešėjas šį punktą įtrauktų į savo pranešimą. Ačiū dabar Laisalvės. salvės. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti e, mūsų kolegė Rosa Estaras už parengtą pranešimą. ES solidarumo fondas buvo įsteigtas 2002 metais. E, jo tikslas – spręsti problemas kilusias po didelių stichinių nelaimių. E, ir kai yra patiriama didžiulė žala, kai būtina E, pademonstruoti solidarumą, kai kenčia vietos gyventojai. Ir taip pat tai daro didžiulę įtaką ir vietos ekonomikai, tad labai būtina pademonstruoti solidarumą ir užtikrinti, kad jis būtų realiai įgyvendinamas. Taip pat reikia užtikrinti ir didesnį mobilumą tarp regionų, taip pat apibriežti tą regioninę stichinę nelaismę, nelaimę. Tad manau, kad čia regionai nusipelno tikrai didelio dėmesio, kaip ir 2002 metų reglamente e, antrajame straipsnėje buvo kalbama apie atokiausius regionus. Ir labai svarbu, kad reglamentas pripažintų, kad tie regionai yra labiau pažeidžiami, jie yra jautresni ir dažniau nukenčia nuo stikinių nelaimių. Kai kurie iš tų regionų yra e, netankiai apgyvendintos salos, tad e, jie nepasiekia tos numatytos bendro vidaus produkto e, ribinės vertės, tad tai sukuria nemažai sunkumų, kalbant apie ekonomikos atstatymą ir panašiai. Ar kelių atkūrimą. Tad manau, kad e, fondas turėtų e, būti pritaikytas prie tokių situacijų, nes kalbant apie BVP e, procentą, mažų salų atvejus turėtų būti sumažintas iki 1 procento. Na ir Baigdamas taip pat norėčiau pasakyti štai, ką e, finansuotini veiksmai e, taip pat e, turėtų apimti, kai tai būtina, galimybę perkelti paramą į, į, į reikalingą infrastruktūrai arba galbūt būtų galima taip geriau prisitaikyti prie būsimų nelaimių. Dėkoju, pirmininkė. Pradėsiu nuo to, kad tas fondas neveikia labai, e, nuo seno, tačiau jis veikia puikiai. Ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Buvo remtasi ypatingai regionų komiteto atliktų darbų. Tarp institucinis bendradarbiavimas iš tiesų yra pavyzdinis. Man atrodo, kad vietinių politikų patirtis yra be galo naudinga. O dabar dėl tų nuostatų, kurios yra susijusios su fondu norėčiau porą dalykų paminėti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad yra galimybė teritorijas, e, infrastruktūras perkelti į tokias zonas, kuriuose nekyla grėsmė. Tai yra teritorijų tvarkymo klausimas. Negalima teritorijos e, imti ir tiesiog ir netvarkyti. Toliau turi būti peržiūrėtas laikotarpis, peržiūrėti laikotarpiai, todėl kad kai kuriems dalykams tiesiog reikia daugiau laiko. Bet kokiu atveju norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dirbo su šiuo klausimu tiek parlamente, tiek regionų komitete. Pirmininkė, brangus kolegos, labai džiaugiuosi, kad parašytas toks pranešimas ir ties tikrai žinau, koks jisai svarbus. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie atkreipė dėmesį, mano dėmesį į šios diskusijos svarbą. Aš čia norėčiau paliesti tris aspektus. Svarbiausia, aišku, yra prevencija. Nesvarbu, apie ką kalbėsime, ar apie didelės katastrofas, ar apie potvinius, ar žemės drebėjimus, ar apie kažką kitą, kas kartais prilyksta toms didelėms nelaimėms. Ir norėčiau pasidžiaugti, kad e, rengiant FEDER reglamentą labai aiškiai buvo numatyta investicijų tikslas, būtent galimybė taikyti projektus, kurie, kuriais kuriama reikiama infrastruktūra, kad būtų galima kovoti su stichinėmis nelaimėmis. Čia turiu galvoje regioninių ar tarp regioninių centrų kūrimą, e, kurie leidžia e, taupyti lėšas, panaudoti jas lankščiai visiškai nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje narėje įvyko nelaimė. Labai svarbu, kad tos struktūros būtų e, kiekvien, visais, visais, visais, vis, bet kada prieinamos ir kad jos būtų galima panaudoti reikiamų momentų, kritiškų momentų. E, nes antraip tik tais didės e, gamtinių nelaimių padaryta žala. Trečias svarbus dalykas logistinių išteklių naudojimas. Čia turiu galvoje regionius centrus. Tai turėtų funkcionuoti kaip greito atsako mechanizmas, jeigu įvyktų kažkokia nelaimė. Bent jau potvinio atveju reikalingi regioniniai centrai, kurie būtų sutelkti ties hidrografiniais baseinais. Kai Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje įvyksta potvinis, tai laukiama turbūt pagalbos ir Vengrijai, ir Rumunijai. E, taigi pagal regionų suskirstimas pagal van, e, upių baseinus reikia, leistų sutaupyti lėšų. Solidarumo fondas skirtas įsikišti tik po katastrofų, bet nėra nagrinėjama jokia prevencinė dimensija. E, kadangi dabar yra tokia didžiulė klimato kaita ir toks didžiulis poveikis e, tiek Vokietijoje, tiek e, Didžiojoje Britanijoje, tiek Prancūzijoje, tokiuose išsivyšiusiuose šalyse, kur labai didelis intervencijų lygis e, ir ten vyksta gamtinės nelaimės, jos kenčia to šalis nuo įvairių stichinių nelaimių. Tai savai mes suprantama, kad jeigu jau tokios šalis kenčia, tai centrinės Europos šalims juo labiau sunku. Europai reikalinga tikra strategija ir solidarumo fondas yra tik dalelė mūsų galima duoti atsako. Tačiau reikėtų pagalvoti ir apie investicijų fondą ir struktūrinius fondus, kad būtų kūriamos reikiamos infrastruktūros, logistika ir būtų viskas tinkamai koordinuojama gaisrai Ispanijoje ir Graikijoje. Dažnai atsitinka taip, kad regionai negali veikti, nes neturi pakankamų pajėgumų. Apimama didžiulė zona tos stichinės nelaimės. Laikas greitai bėga. Ir jeigu būtų regioniniai centrai, kurie kartu sutelktų tas lėšas ir visus išteklius, galima aišku būtų sureaguoti greičiau. Mums reikalinga tokia strategija, kuri būtų koordinuojama ne tik europiniu lygiu, bet ir tarp valstybių narių, ypatingai tarp regionų. Kaip jau minėjau, ypatingai tarp, regi, tarp um, hidrografinių baseinų. Tas fondas galėtų būti panaudotas, to fondo lėšos galėtų būti panaudotos, jeigu uh, E, įvyktų žemės drebėjimai. Mano, pavyzdžiui, valstybėje, taip pat Bulgarijoje, e, Iberijos pusėsalį ir Graikijoje dažnai vyksta e, žemės drebėjimai. Todėl mums reikalingas strateginis planavimas. Ir jeigu atsitiktų e, tokia stichinė laimė kaip žemės drebėjimas, reikia atitinkamai veikti, e, kad kaip galima prarastume mažiau žmonių gyvybių. Taigi reikalingas strateginis planavimas, kad mūsų ištekliai būtų efektyvesni. Aš dar kartą džiaugiuosi tuo pranešimu ir sakau, kad esu pasirengusi bendradarbiauti su pranešėju. Kolegos, dar labai daug norinčių kalbėti, taigi e, prašau visų kalbėti trumpai, nes E, tikrai neturime daug laiko tam klausimui. E, ponas Tikšėra. Ačiū. Gerbiama pirmininkė. Trumpai. Norėčiau pirmiausiai pasveikinti pranešėją e, atlikusi tokį gerą darbą. Turime gerą pagrindą, kuriam galėsime teiksti E, pakeitimus, pritariu kolegai Adrašui beveik viskam, ką jis sakė. Mes matome klimato kaitos apraiškas, o solidarumas e, nesikeičia. Nuo 2005 metų bent jau mes e, šiuo klausimu užsiemėme, dabar jau 13 metų pabaiga ir kolegos kalbėjo apie tai, kas vyksta šiandieną. Šis fondas turi reaguoti greitai, kad būtų pademonstruotas solidarumas. Ir reikia e, pa, žmonėms parodyti vietoje, kad sąjunga gali jiems padėti. Tačiau kol kas fondui nepavyko to užsitikrinti. Svarbiausias iššūkis mūsų yra toks - neleisti, kad Europos sąjunga reaguotų į trečiųjų šalių nelaimės beveik iš karto, o kai tokia pat nelaimė atsitinka namie, mes e, labai ilgai e, galvojame, kur pradedame veikti. E, Madeiroje, mano regione, matėme dvi nelaimės. 2010-aisiais tai buvo priskirta viena iš e, didelių nelaimių ta nelaimė ir ji atitiko kriterijus, pavyzdžiui, procentą BVP valstybės narės. Kalbame apie, 1000, apie 1,98 e, milijono eurų Matėme, kad žala padaryta tuo metu buvo prilygo šešių metų struktūriniam finansavimui. Taigi reikia užtikrinti daugiau e, lankstumo šio, šio fondo, nes kitaip žmonės vietoje nesupras, ką mes čia darome, kodėl jiems iškart nesuteikėme pagalbos. Reikia mums rimtai dirbti ir dėl to um, mes prašome veikti greitai. Karin Gaimbach. Labai ačiū. Jau daug kas pasakyta iš to, ką norėjau aš pasakyti. Viktoras beveik viską pasakė. Uh, mes turėtume pasakyti, kad e, džiaugiamės šiuo fondu ir labai supatenkinta tuo, kad Strasbūre 21,6 milijono numatyta pagalbos e, žalai sukeltai potvinio. Mes turėtume e, viešai diskutuoti apie solidarumo fondą, turime kalbėti plačiau apie kam skirtas tas fondas, nes dažnai uh, nepakankamai žinoma, kad tai yra susijęs su um, neapdrausto turto žala ne viskas, pavyzdžiui, Austrijoje suprantama, kaip veikia tas fondas. Mes turime kalbėti apie žalą, kuri yra iš anksto nenumatoma. E, šių metų pabaigoje reikės jau parengti valdymo planus, nes yra atitinkama direktyva skirta kovai su potviniais ir komisija turės užtikrinti, kad ji bus įgyvendinta kaip galima greičiau. Tokiu būdu prevencinės priemonės įsigalios ir potviniai e, bus potvinių pasiekmes bus likviduojamos deramai visoje ES teritorijoje. Norėčiau pakartoti tai, ką sakė Viktoras ir kolegos. E, yra struktūrinių fondų galimybė prevencinėms priemonėms e, finansuoti. Mes turime pagalvoti apie tai, kaip viską daryti. Turime galvoti apie platesnį kontekstą E, Vokietijoje mes sakoma, e, vokiškai sakoma, kas e, padeda greitai, padeda du kart geriau ir greitai. Ačiū dabar ponas Angurakis. Prevencijai. Labai ačiū. Kai nagrinėjame tokią temą mes e, nagrinėjame ir daugelį kitų. Taip pat norėčiau paminėti prevencijos aspektą ir pabrėžti, kad Graikijoje susidurėme su trimis problemomis. E, žemės drebėjimai, potviniai ir gaisrai. Man susidaro toks įspūdis, kad labai daug tų e, gamtinių stichinių nelaimių galima išvengti, jeigu būtų laiku imtasi prevencinių priemonių. Nes e, jeigu įvyksta e, katastrofa, tai labai daug dalykų yra nebeatitaisomi. Dėl to prevencija yra ypatingai svarbi. E, Sakykime, mūsųse e, yra įvairių antiseisminių dalykų ir dabar jau yra labai sumažinta, e, pavo, e, labai sumažinta tie nuostoliai, kuriuos galima patirti ištikų žemės drebėjimui. Mes labai nedaug padarėme tokioje srityje, Labai daug padarėme tokioje srityje, ypatingai sutvirtindami senus pastatus. Aišku, prevencija kainuoja daug pigiau negu taisimas po to. Kalbant apie potvinius, mes matėme, kad e, jie atsitinka dažnai dėl to, kad trūksta infrastruktūros arba reikiamos, tinkamos infrastruktūros. Graikijoje yra šimtai tūkstančių E, vandens šaltinių, kurie buvo nukreipti e, atitinkamai, kad netvindytų teritorijų. E, Graikijoje iškrinta daug kritulių. Ir dažnai, dažnai atsitinka taip, kad natūralūs vandens ištekliai išeina iš krantų taip pat. Taigi e, nenustepkite, kad dabar kritikuoju tuos e, sanglaudos fondus. Ir dar norėčiau paminėti gaisrus. Nuo gaisrų žiauriai kenčia Graikija ir kitos panašios šalis - Ispanija, Portugalija. Problema yra ta, kad e, laikomasi politinės logikos, e, ekonominės logikos ir nėra e, pakankamai apsaugos zonų numatytų miškuose. Taigi irgi galima šią problemą priskirti prie infrastruktūrinių. Jeigu pavyktų sulieti kai kurias viešasias paslaugas, būtų visai neblogai, nes e, pavyzdžiui dabar gaisininkai dirba labai sunkiomis sąlygomis, o e, trojka ragina dar e, labiau atsigręžti į šias problemas, kadangi taupoma vis, Kijose, Raklijodne, Kretoje buvo gaisrai. Šiais metais Kijose sudegė visas, visa mastiko medžio e, pro, produkcija. Perlius. Tas medis naudojamas, žinote, kokiems gėrimams, sako kalbėtoja šimtas tūkstančių alyvmedžių išdegė Kretoje. Tiek vienu, tiek kitu atveju nuostoliai atlyginti nebuvo, nes suinteresuotiesiems asmenims buvo atsakyta, jog nėra, in, nebuvo sugriauta didžiulė infrastruktūra. O tai reiškia, kad atsižvelgia, kad kadangi dabar jau yra tokios nuostatos, tai nuo to kenčia ištisos šeimos ir, ir, ir ta kančia trunka metų metus. Komisija, norėčiau paklausti, ar jūs ką nors norite dar pasakyti labai trumpai, Johanesai, tik tai. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už e, bendrą paramą solidarumo fondui ir mūsų darbui atliekamam. Taip pat norėčiau sureaguoti į keletą konkretesnių pasiūlymų, kurie šiandieną yra paminėti ir kurie yra pranešimo projekte. Paskutinis pastebėjimas, kuris buvo paminėtas keletą kartų kalbėtojų, tai yra prevencija. Manau, kad niekas neprieštaraus ir komisija, komisija tikrai labai pritarė tam, kad prevencija yra nepaprastai svarbus dalykas, kur kas e, svarbesnis ir veiksmingesnis, negu kad reagavimas į nelaimės. Todėl komisija pastaraisiais metais labai sustiprino savo politiką e, prevenciją sitie. Buvo paminėta potvininkų su potviniais e, direktyva, e, apsauga yra stiprinama ir dar reikia pasakyti, kad pagal sanglaudos priemonės ir ankstesnėme laikotarpyje, dabartinėme, kuris baigėsi, numatyta daugiau kaip 7 milijardai eurų prevencinėms priemonėms o naujų finansavimo laikotarpių milijardai bus skiriami e, protingoms prevencijos priemonėms, išmanioms prevencijos priemonėms dėkti. Aš nežinau, ar tiesa, bet sakoma, kad vienas euras investuotas į prevenciją sutaupys penkis eurus likvidavimo nelaimė, bet tikrai tie dalykai yra labai naudingi ir svarbus. Mes neturėtume taip pat uh, pernelik daug lūkesčių sėti su solidarumo fondu. Jis buvo įkurtas tam, kad būtų galima e, padėti e, nelaimės ištiktiems regionams, nežiūrint visų prevencinių priemonių. Mes žinome, kad tos nelaimės ir toliau kartosis, nežiūrint mūsų visų pastangų jų išvengti. Klausimas, turime nedaug išteklių ir ką su jais galime padaryti? Jūs tikriausiai žinote, kad sprendimai dėl daugiametės finansavimo programos reiškia, kad sumažintos finansavimas nuo vieno milijardo iki šiek tiek daugiau kaip pusės milijardo. E, ateinančiam laikotarpiui, taigi dabar turėsime mažiau išteklių ir reikės kažkaip vis tiek dirbti. Tai reiškia, kad bus problemų ir bet koks pasiūlymas praplėsti fondo taikymą ar dosniau e, atlyginti žalę, įtraukti menkesnės nelaimės, e, tai yra labai sudėtingi dalykai ir dėl to mes neskubame, nes komisijos pasiūlymas e, turėtų būti neutralus biudžeto požiūriu, o ne siekti didinti finansavimą ateityje ir mes tikimės, kad taryba e, patvirtins e, mūsų pasiūlymą, o šiaip jį labai nenoriai pritarė, bet kokiems pasiūlymus, kurie reikštų didesnį finansavimą. Pone Esteves e, parengė pranešimą, kurio projekte yra nemažai elementų ne visiškai, mano nuomonė, pasitarnausiančių e, mūsų siekiams modifikuoti fondą, pavyzdžiui, su įvedimas švelniųjų kriterijų. Neseniai matėme, kaip yra sunku įgyvendinti įvairias sąlygas, kurias galima įvairiai interpretuoti. Ir pavyzdžiui, dabar mes numatome naują korekcinį veiksnį socioekonominė situacija papildom prie BVP rodiklio ir jeigu tai padarysime, tai tada fondo nuostatas įgyventi bus nepaprastai sudėtinga. Mes bandome išvengti e, savo pasiūlymų tokių dalykų. Kaip tik vengėme, vengėme jų. Pasiūlymas pateiktas taip pat e, e, teritoriją, e, nuts tris regionus įtraukti. Aš nežinau. E, a, NUTS 2 lygis, jeigu žiūrėsime į BVP, turėtų būti. Bet jeigu mat, žiūrėsime į mažesnės teritorijas, NUTS 2 teritorijose, galbūt jie gali gauti pagalbą, galbūt jie, pavyzdžiui, yra kaiminėse teritorijose ar šiaip e, įvairiose NUTS 2 teritorijose. Bet jeigu dabar siūloma įvesti NUTS 3, kaip referencinį rodiklių, tai apribos solidarumo fondo taikymą dėl tokių regionų. Pagal mūsų pasiūlymą visi tokiausi regionai yra NUTS 2 ligmens. Ir mes dabartinėme reglamente turime nuostatą, kurioje konkrečiai akcentuojami atokiausi regionai, kadangi e, regioninė laimių mobilizavimo kriterijai yra švelniai socioekonominiai kriterijai. E, Mes dabar bandome įdėkti e, rodiklį susijusi su BVP, siūlome tą padaryti ir nesuprantu visiškai, kaip tai gali būti suderinta su ypatingu dėmesiu tokiausiams regionams, nebent bus nuspręsta, kad tokiems regionams slengsnis, ta žemutinė riba turėtų būti mažesnė. Man atrodo, kad padidinti avansinės išmokas, mes siūlom avansinės išmokas, yra diskutuotinas klausimas, galbūt visai bus naudingos tos diskusijos, taip pat kaip ir įgyvendinimo laikotarpio pratesimas nuo 12 iki 18 mėnesių. Kita vertus, jeigu taikymo laikotarpis bus pratestas nuo dabartinių 10 savaičių iki 15, e, prieštaraus mūsų vizijai, nes mes ma, norime, kad reakcija, kad fondas galėtų suveikti kur kas greičiau ir jeigu 15 savaičių bus terminas numatytas, tai tuo met matysime, kad e, praeis daugiau kaip 3 mėnesiai. E, ir tik tai tada bus pateikta paš, e, paraiška. Nežinau, ar tikrai tai pasitarnaus mūsų tikslams. Mes suprantame, kad dešimt savaičių yra tikrai regionams gana trumpas laikotarpis, tačiau mes visuomet e, priimame e, papildomą informaciją, kuri jau nepatenka į tą terminą. Mes norime veiksmingai dirbti, o ne tęsti, e, pratesti apskritai terminą paraiškoms pateikti. Solidarumo fondas buvo įkurtas tam, kad e, jis galėtų padėti ir valstybėms narėms. Taigi valstybės narės yra kontaktinis punktas dėje ne regionai ar e, pasienio regionai. Fondas yra įkurtas taip, kad būtų sprendžiamos valstybių narių problemos, likviduojant nelaimės pasiekmes. Ir jeigu dabar mes įdėksime pasienio regionų paraiškas, tai gali visą sistemą sugriauti. Aš nežinau, kaip tai būtų įgyvendinama. E, slengščiai yra taikomi paskaičiuoti pagal valstybės narės, o tie pasiūlymai kiti būtų visiškai naujas dalykas, kuris tikrai ne atitiktų mūsų įsivaizduojamos sistemos. Dar pusę minutės, sako pirmininkė. Tai tuomet aš ir baigiau. Labai ačiū. Aš suprantu, kad ponas Brander nori dar pasisakyti, bet jau nebeliko mums laiko, taigi labai trumpai ir paskui Roza. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai pirmą kartą pasisakiau, kalbėjau labai trumpai. Aš čia tik svečias. Labai daug klausiau, labai daug girdėjau kolegų pasisakymų apie prevenciją. Sutinku su pranešėju. Aš manau, kad e, stikinių nelaimių atveju prevencija yra vienas iš esminių dalykų. Reikia vengti per nelik didelės administracinės naštos. Tai yra savaime suprantama nes kai labai smulkiai viskas nurodoma, kriterijai, kokie išpildyti ir panašiai, tai labai daug e, laiko užima, o katastrofų atveju, e, stikinių nelaimių atveju reikia reaguoti greitai. Tad prevencija būtų labai veiksmingas dalykas. Žinoma, reikia taikyti egzistuojančius teisės aktus. Svarbu nustatyti, kokią informaciją, kokiais atvejais reikia pateikti, tačiau bet kokiu atveju pasisakau šimtų procentų už prevenciją. Roza. Dėkoju. Jokių abejonių prevencija tikras prioritetas, kai Elizabeta sakė, kad e, iš ketvirto straipsnio išbraukėme F dalį. Čia kolega iš regionų komiteto tą minėjo, kai pirmą kartą pateikė informaciją. E, tai buvo aprašyta kai kurios, e, kai kurios prevencijos ypatybės, tačiau detalės pateiktos vėliau. Žinoma, tas elementas kaip o prevencija neišnyksta, bet reikia viską labiau detalizuoti. E, reikia viską išaiškinti detaliai, o Dabar dėl to, kas sakė komisija, komisija. mes e, skiriame vieną procentą regioninio BVP kovai su E, gamtinėmis nelaimėmis. Buvo siūlytas 1 procentas, 1,5 procento. Galbūt reikėtų tą klausimą ats, ap, e, aptarti trilogiją ir kaip galima greičiau susitarti. Dėl net 3 e, viskas labai dera su regionų komiteto pasiūlymų, e, taip pat e, dėl pasienio zonų irgi sutinku su regionų komiteto atstovu, kadangi jeigu e, skirsime ne zonai, o kažkokiai tik tai šaliai e, pagalba, tai tada bus iškreipta to, zono, to fondo prasme. Vienas procentas e, lab, e, nu, labiausiai nutolusiems regionams tai yra didžiulė problema. Čia su komisija reikėtų susitarti dėl kitokios skaičiaus. 18 e, mėnesių ir 10-15 savaičių. Aš nežinau, ar tai prates, pratese pagalbą. Tiesiog valstybė narė turi turėti pakankamai laiko atlikti techniniams studijoms, nes reikia e, apskaičiuoti tiesioginę žalą, e, įvertinti kaštus, e, taip kad yra suteikiamos penkios papildomos savaitės ir iš komisijos pusės, aišku, galima veikti greitai, tačiau tai yra pager, pag, m, palengvinimas aukoms ir tiems regionams, kurie nukenčia nuo gamtinių nelaimių. Mes galime kalbėti, grei, veikti greitai. Atrodo, kad sausį turime pateikti paskutinius pakeitimus, tada vyks klausimai, tada vieną savaitę susitarimui, e, dirbsime su komisija ir taryba trilogija ir į plenarinį keliausime e, kovą. Labai atsiprašau, Maryterės, neradau jūsų pavardės sąraše. Minutė ir nedaugiau. Ačiū pirmininkė. Žinoma, aš norėjau pasveikinti Rozą ir paremti jos pasiūlymus. Aš norėčiau priminti, kad solidarumas yra vienas iš pagrindinių mūsų sąjungos e, įkūrimo principų. E, ir norėčiau pasakyti, kad panas Brenda labai teisingai kalbėjo apie efektyvumą, mes visi tuo susirūpinę. Komisijai, e, komitetas nekalba apie dosnumą, kalba apie solidarumą. E, keletą žodžių apie apibrėžimą, kuriuo būtų apibrėžiamos gamtinės nelaimės. Mūsų um, priemonės ribotos. E, aš norėčiau, kad būtų skirtas techninis padėjėjas e, fondų valdymui. Šiek tiek rezervuotai žiūrėčiau į fondų skirimą klimato kaitos padariniams naikinti nes neaišku, kada e, gamtinė nelaimė kyla būtent dėl klimato taikos, e, kaltos, e, kaitos, kada ne. Ir man labai gaila, kad anksčiau numatytas biudžetas sumažintas. Mes norime, kad būtų efektyvumas didesnis, kad būtų galima panaudoti fondą daug didesnių e, gamtinių stiknių nelaimių at, skaičiaus atvejais. Fondas buvo nepakankamai panaudojamas, aš sutinku, e, bet jis buvo nepanaudojamas dėl to, kad nustatyti nežmoniški kriterijai. E, pietryčiuose e, buvo, pavyzdžiui, didžiulė nelaimė atsitikusi ir e, aš manau, kad reikėtų atlikti. Siūlau terminą pakeitimams sausio 7 diena ir baigime dabar svarstyti šį klausimą. Kitam darbo tvarkės punktui liko mums labai nedaug laiko, tai yra ponios ir sartomas pranešimas dėl komisijos 7-8 pažangos ataskaitos e, dėl esangos politikos. E, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Pabandysiu trumpai pristatyti savo pranešimą, nes manau, kad e, visi nekantraujate išvažiuoti, švesti kalėdų, taigi Šis pranešimas yra susijęs su 7 ir 8 pažangos ataskaita dėl ES anglaudos politikos ir taip pat jis yra susijęs su programų įgyvendinimu, programų 7-13 metais. Kolegos pateikė pakeitimus, aš pati e, parengiau pradinį protes, pro, projektą, bet ir toliau dirbu ties šiais klausimais. Pusė pakeitimų yra mano pakeitimai, tai yra patikslinimai daugeliu atveju. Aš jau kalbėjau apie tuos pakeitimus, kai pristatinėjau pranešimą. Jens Nilsen pateikė keletą pakeitimų, tačiau šiandieną šioje salėje jo nematau. Tomas Tač taip pat atrodo išvyko prieš prasidedant diskusijoms apie šį pranešimą. Ponas Plasa taip pat pateikė keletą pranešimų, tačiau aš nenorėčiau detalizuoti jų čia, kadangi viską turite išdėstyti raštu. Aš viską perskaičiau ir galiu šiandieną pasakyti e, labai labai ačiū visų pirma Aš iš principo nepasisakyčiau prieš pakeitimus. Galiu juos paremti, tačiau norėčiau, kad e, pranešimas ir toliau būtų e, konkretus ir glaustas. Atsižvelgiant į tai norėčiau pristatyti keletą kompromisų. Sausio mėnesį, sausio mėnesį norėčiau pristatyti keletą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 Aptariama tema kartais nagrinėjama pernelyg greitai, tačiau pati tema tikrai istorinė. Dabar galų gale mes turime galimybę aprašyti tai, ką atlikome ir tai, ką turime atlikti kitam laikotarpiu 14-20 metams. Taigi mes jau turime tiesiog viską apibū, apibendrinti, kas jau padaryta. Visų įdomių dalykų nepaminėsiu, tačiau vieną dalyką paminėsiu tikrai. O būtent yra didžiulis potencialas socialinėje e, politikoje ir mes nepakankamai panaudojame tą potencialą, tuo tarpu, kai reikėtų panaudoti, nes ateityje įsigaus vis didesnės ir didesnės svarbos. Pakinant paski, pateikė labai neblogų pakeitimų, jei pranešėja atsižvelgs į mano pateiktus pakeitimus, tai būsiu, būsiu labai patenkintas. Ačiū, Oldžiau Vasek. Budu velmi stručný, já poděkuji za spolupráci a souhlasím plně se spravodajkou, že proto, abychom mohli. Ačiū labai trumpai. Norėčiau padėkoti Jums už bendradarbiavimą. mums reikalingi statistiniai duomenys, kad galėtumėm pareikšti teigiamą ar neigiamą nuomonę. Be kita ko, e, ataskaitų rašymas turi būti būtinai numatytas. Aš manau, kad iš kitos pusės tai duos labai nemažai darbo, tad būtų labai neblogai, jeigu tą paminėtų savo pranešime pranešėją. Ačiū. François Alfonsi. Ačiū pirmininkė. Pranešimas svarbus, nes jis išryškina visas anglaudos politikos visus trūkumus ir kreditų nepakankamas panaudojimo galimybės ir visa kita. Tiesiog e, viskas labai gerai paaiškinta, tik mūsų frakcija šiek tiek nustebusi, kad yra nurodytas vertikalus metodas. Kaip žinote, mes labai palankiai žiūrėtume į horizontalų metodą. E, kuriant programas, valstybės narės neviršyje regioninių kompetencijų. Žinoma, galima visur daryti kažkokias išimtis taisyklėse, tačiau kai jau paminima taisyklė, tai reiškia, kad e, tų išimčių vis daugiau ir daugiau. Paprasčiausiai prašau, kad būtų išbraukta ta dalis savo frakcijos vardu. Other... Ačiū labai. Panašu, kad daugiau žodžių niekas neprašo, tačiau matau, kad Žan Volš norėtų pakomentuoti komisijos vardu. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai bei kitiems komiteto nariams už pateiktus pakeitimus. Ta strateginė ataskaita, kuri yra paketo dalis ir dėl ko tikrai buvo gana sudėtinga parengti nu- nuomonę, e, tai tarsi suteikia galimybę įvertinti sanglaudos politikos įgyvendinimą, taip pat tuos 347 milijardus eurų, kurie buvo panaudoti, taip pat yra vertinama rizikos prevencija, investicijos, taip pat moksliniai tyrimai darbo rinkos aspektai, socialiniai įtrauktis. Ir manau, kad ataskaitoje tikrai yra svarbiausi elementai, kurie buvo įtraukti ir į strateginę ataskaitą, ir taip pat į 7 bei 8 pažangos ataskaitą. Ir kaip jau minėjau, mes aptarėme e, e, projekt, e, ataskaitos projektą. Na, o 7 ir 8 pažangos ataskaitoje, ataskaitoje labiau žiūrima į tą regioninį lygmenį. Tad kalbant apie tos trūkumus susijusius su pateiktais duomenimis, su socioekonominėmis tendencijomis, tikrai labai teisingai pabrėžiama, jog reikia uh, tobulinti veiklą, komisija pasirengusi tai daryti. Uh, ir uh, Komitetas tikrai e, teisingai pabrėžė socioekonominės krizės poveikį. Iš aštuntosios pažangos ataskaitos galite matyti, kad ta krizė skirtingai paveikė e, atskiras valstybės narės, atskiras teritorijas. Tad galima įvertinti ir būsimą sanglaudos politiką, jai skiriama dėmesio, taip pat skiriama nemažai dėmesio ir infrastruktūrai, taip pat paramai, kuris skiriama verslui, inovacijams, moksliniams tyrimams. Ir tikrai džiaugiamės tuo, kad nemažai dėmesio skiriama ir išmanijai specializacijai, taip pat e, tai išmaniai regioniniai inovacijų strategijai teisingai pabrėžiama ir partnerysčių svarba, taip pat e, pabrėžiama, jog reikia įtraukti vietos bei valdžios institucijas į tų programų kūrimą. Ir taip turime to Elgesio kodekso projektą e, parengtą, tad tikrai dirbame tą linkmę, kurią jūs ir minite. Šiame pranešime taip pat teigiama, kad stebėsinos duomenys galėtų būti patobulinti. Taip, pripažįstu, kad yra tam tikrų silpnybių, tačiau mes vis geresnį vaizdą susidarome ir kalbant apie paskutinius duomenis, kuriuos gavome, e, e, jie rodo, kad 600 tūkstančių darbo vietų buvo sukurta, e, kalbant apie Europos regioninio plėtros fondo paramą, kuri buvo skirta. Tai tikrai esame nusiteikę dirbti toliau, taip pat norime skatinti ir skaidrumą. Taip suprantame, kad tai sukuria tam tikrų kliučių, tačiau skaidrumas yra labai svarbu, nes reikia užtikrinti, kad ištikliai būtų tinkamai panaudojami. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ir taip pat dėkoju pranešėjai, poniai Savisar. Pirmininkė, ačiū labai, ar pranešėja norėtų sureaguoti į pastabas. Labai ačiū. Man taip pat atrodo, kad visi komentarai buvo labai teigiami, labai padrasinantis ir komisija labai gerai apibendrino e, visų pakeitimų turinį, tad aš nenorėčiau kartotis. Kaip jau minėjau kolegoms, e, e, dar kartą pasakysiu, kad kompromisus pateiksiu kaip galima greičiau Manau, kad e, tikrai nėra kažkokių tai didesnių konfliktų ar e, nuomonių skirtumų. Planuojama patvirtinti 22 per kitą posėdį. Tad reikia imtis darbo su pakeitimais. Tikiuosi, kad 22 dieną galėsime balsuoti. Na ir dabar prieartėjame prie koordinatorių posėdžio ir noriu pasakyti, kad Dabartinė posėdžių dalis jau baigėsi, sutiksime po piet. Ir po pietų turime numatytą labai įdomią programą. Tikiuosi, kad visi galėsite atvykti. O dabar paprašysiu salėje likti koordinatorius ir pradėsime koordinatorių posėdį.